Queridos compañeros y compañeras, me toca presidir. E, Gerbėjimieji kolegos, e, šiandien man teko garbė atidaryti mūsų e, darbą. Aš pristatysiu trumpai mūsų darbą ir paskui perstosiu žodį kolegai. Pirmiausiai E, turime patvirtinti darbo atvarkę, nežinau, ar kas nors turite ką pasakyti. Jeigu ne, pereikime prie antro e, darbo tvarkės punkto, tai yra pirmininko pranešimai. Pasakysiu, kad verčiama į, į visas es oficialias kalbas ir tai yra biudžeto komiteto posėdis, kuris yra transliuojamas internetu. Prieš steigdama žodį ponui Rubikui norėčiau pasveikinti jaunųjų Vokietijos federalinės tarybos atstovų grupę. Jūs atvykote pas mus pasiklausyti tikriausiai šio ryto sesijos dėl uh, apie jaunus verslininkus, o galbūt tai yra tik atsitiktinumas. Bet dabar suteiksiu žodį ponui Rubikui ir iškart e, pradėsime diskutuoti. Pradėsime mūsų klausimą e, apie jaunuosius verslininkus. Labai ačiū, pirmininkė. Na, man atrodo, kad iš tikrųjų visi labai džiaugiamės tuo, kad šiandien e, galime e, dalyvauti e, klausime programos Erasmus jauniems verslininkams tema. Šiais laikais, kai daug jaunuolių neturi darbo, tai iš tikrųjų yra didžiulis prioritetas. Taigi Europos parlamento biudžeto komitetas 2008 metais pradėjo bandomąjį pilotinį projektą. Tas projektas iš tikrųjų susilaukė didelės sėkmės. Aš norėčiau padėkoti ir kolegai Matelę, kuris taip pat labai aktyviai bendradarbiavo. Taip pat labai džiaugiuosi, kad galiu pasveikinti kolegą Kreutzmann, kuris e, kaip e, ITRE komiteto pranešėjas rūpinosi šią programą ir iš karto norėčiau jam ir suteikti žodį, prašau. Ja, dank. Ačiū pirmininkė. E, gerbiami kolegos, gerbiami Europos parlamento lankytojai, norėčiau kuo nuoširdžiausiai padėkoti Europos parlamento biudžeto komitetui uh, už kvietimą čia dalyvauti. Aš pats irgi norėčiau tarti keletą žodžių apie tą Erasmus jauniesiams verslininkams programą. Ši programa yra skirta jaunų verslininkų konkurencingumo skatinimai, ypač ši, e, ši programa orientuota į vidutinės įmonės. Mums jau pavyko susitarti dėl kompromisinio teksto su taryba. Tikrai labai džiaugiuosi, kad ši programa padeda vidutinėms įmonėms, skatina ekonomikos augimą bei darbo vietų kūrimą Europoje. Dabar e, maždaug trečdalis jaunuolių neturi darbo, taigi tikrai reikėtų daugiau dėmesio skirti vidutinėms įmonėms. Tai yra vienintelė E, programa, ES programa, kuri yra skirta vidutinėms įmonėms, yra numatytos konkrečios finansavimo priemonės, taip pat priemonės skirtos e, administracinės naštos mažinimui ir verslumo skatinimui. 2014-2020 metais ši programa e, bus finansuojama iš ES biudžeto, jos bendras biudžetas daro 2,0,3 milijardus eurų. Anksčiau komisija uh, siūlė 2,3 milijardus eurų, bet dėja vėliau šis finansavimas buvo sumažintas. Tikrai šios programos finansavimas šiek tiek nukentėjo. Taigi, uh, iš šios programos bus skatinamas verslumas, jaunų verslininkų mobilumas, uh, taip pat verslininkų gebėjimai e, technologijų, ekonomikos rytyje. Ir be abejo, buvo turėto omeny tokia programa kaip Erasmus jauniesiems verslininkams. Komisija paprašė bendresnių formuluočių tam, kad e, būtų galima lankščiau įgyvendinti šį programą per septynerius metus. Komisija patikino, kad Erasmus jauniesiams verslininkams programos priemonės turėtų būti ir toliau teis, tęsiamos. Aš tikrai labai džiaugiuosi, kad ankstesnis bandomasis projektas įgavo teisinį pagrindą ir dabar e, šią programą galima tęsti dar ateinantiems septyneriems metams. Taigi šis projektas iš tikrųjų pasiteisino. Iki 2012 metų rugsėjo mėnesio e, mes e, gavome nemažai E, paraiškų iš jaunųjų verslininkų. Jų buvo daugiau kaip 2000, taigi jaunieji verslininkai galėjo išplėsti savo horizontą. Komisijos priemonės e, tikrai pasiteisino. Mano kolega Rubek e, sakė, kad didesnį dėmesį reikėtų skirti e, ir e, toms galimybėms, kurias turi jaunieji verslininkai. Mes turėjome susitarti dėl tokių formuluočių tam, kad komisija turėtų daugiau lankstumo per ateinančius septynerius metus. Taigi, kalbant apie Erasmus programą, e, šiai Erasmus programai yra skirta 2,5 procentai iš viso to 2,03 milijardo eurų, taigi tai sudaro 51 milijonas eurų. Komisija galėtų skirti ir dar daugiau lėšų. Jeigu viskas padidėtų 5 procentais, tai yra 102 milijonais eurų, tai jau reikštų, kad reikėtų e, komisijai priimti deleguotus aktus, o, komi, o parlamentas E, galėtų ištarti ir veto. Taigi, jeigu viskas yra suformuluota lankščiau, tai Europos parlamentas e, gali daryti tam įtakos tvirtinant metinį biudžetą. Ir tikrai mes norėtumėm, kad būtų panaudotos visos lėšos verslininkų mobilumui skatinti. Tai ypač aktualu šiais laikais, kai daug jaunuolių neturi darbo. Ir tikrai reikėtų skatinti uh, Erasmus jauniesiams verslininkams programą, nes jauni žmonės turėtų turėti šansą, turėtų turėti galimybę. Tarkim, JAV e, tikrai e, jauniesiams verslininkams skiria daugiau lėšų. Pas mus situacija prastesnė, manau, kad dabar tikrai turime galimybę padėti jaunuoliams e, pasinaudoti tokiamis skatinimo programomis tos skatinimo programos tikrai pasiteisina. Taigi, gerbiamas e, pirmininkė Rubik, kiekvienais metais mes turėtumėm rūpintis šią programą, e, rūpintis, kad jos biudžetas nenukentėtų, galbūt atvirkščiai, gal dar galima būtų tą biudžetą šiek tiek padidinti. Ačiū kolegai Kroatsman. Aš norėčiau pasakyti štai ką. Mūsų posėdis yra viešas, yra e, transliuojamas posėdis internetu. Ir visų kalbėtojų norėčiau paprašyti kalbėti savo gimtają kalbą, jeigu tai manoma. Yra ir pateiktas dosie dėl šios programos, jis yra salėje. Dabar suteiksiu žodį mūsų pirmam svečiui, tai yra Kristian Weinberger, vyriausiasis patarėjas verslumo ir MVI politikos klausimais iš Europos komisijos. Taigi komisija rūpinasi šią programą, Europos parlamentas taip pat. Na ir dabar norėčiau e, pasveikinti poną Weinbergą ir paprašyti jo išsakyti savo mintis. Thank you very much, Mr. Chair. Um, it's an honor... Labai ačiū, gerbiamas pirmininkė, man labai malonu lankytis parlamente ir papasakoti Jums apie uh, E, tai, kaip e, po penkerių metų atrodo mūsų e, veikla, kaip sėkmingai gyvenama ši programa. Jūs tikriausiai žinote, kad kosmė yra finansinis skėtis, taip pat egzistuoja ir politinis tarsi skėtis e, verslumo politikai. Tai yra smulkaus verslo aktas, ir Erasmus jauniems veslinkams 2008 e, metais buvo pristatyta kaip smulkaus verslo akto dalis. Ir labai džiaugiuosi, kad e, komisijos vicepirmininkas Dajanis e, buvo atsakingas už tai. Jisai labai anksti pristatė šią programą, tik pradėjęs eiti savo kadenciją ir toliau jis labai stipriai remia šią programą. Tai yra programa, kuri turi konkretaus poveikio Europos piliečiams ir turėtume e, ateityje taikyti tokį principą plačiau. Dabar trumpai pristatysiu e, programos kontekstą, kas yra svarbu. E, pirmiausia, papasakosiu trumpai, kaip ta programa veikia, paskui pristatysiu tikslus, pašnekėsiu apie rezultatus ir pristatysiu išvadas ir pasiūlymus ateičiai. Kaip veikia ta programa? Iš tikrųjų, Jos tikslas yra paskatinti keitimąsi patirtimi, mokymąsi, tinklų kūrimą jauniems veslininkams per tam tikrą laikotarpį, kurį jie gali e, praleisti primančioje e, MVI kitoje šalyje. Ta, e, tie verslininkai jauni vyksta į kitą šalį, gali ten pabūti nuo vieno mėnesio iki pusmečio ir skirtingai nuo studentų programų, programos Erasmus, tikriausiai visi apie ją žinote, tai nėra simetriniai maidai, mainai, tai yra simetrinis veiksmas. Situacija tarp jauno e, verslininko, ir priimančio verslinko. Priimantysis verslininkas per savaitę turi 5 valandas praleisti su naujuoju verslinku, kad tai būtų naudingai pastarajam. Ir e, paskui, e, mes paskui išklausysime vieno jauno verslininko ir sužinosime, kaip viskas buvo. E, ir e, ta tikslas šios programos e, padėti kurti kliūtis mažoms bendrovėms, kaip sakė ponas Krausmanas, ir e, sėkmingai padėti verslui veikti. Ne tik tai, pavyzdžiui, e, žmogus turi mintį, kad nori turėti įmonę, bet jis gali su labiau patyrusiu verslininku aptarti, kaip tą daryti ir tokiu būdu nesėkmių skaičių galime sumažinti. Antras elementas šiame kontekste yra tas, kad tai naudinga priimantiems veslininkams, nes e, vyksta internacionalizacijos procesas ir taip pat inovacijos elementų atsiranda, nes naujasis verslininkas atneša naujų idėjų, o Primantis verslininkas pasakoja, kaip viskas vyka, tai padeda ieškoti naujų rinkų, plėtoti naujus produktus ir panašiai. Mūsų tikslas e, šio veiksmo yra padidinti konkurencingumą. Šioje skaidrėje matote, kaip detaliai e, viskas vyksta. E, verslininkai dalyvauja mainuose, bet kad tai galėtų įvykti, tada E, reikia pasitekti ir tarpininkių organizacijų skaičių, yra maždaug 150 jų šiuo metu, kurios organizuoja tuos mainus. E, tuoj paaiškinsiu detaliau, kaip tai vyksta. Dabar nauda. E, naujam verslininkui yra naudinga tai, kad jis iš patyrusio verslininko gauna informacijos, gali užmėgsti tarptautinius kontaktus, e, geriau susipažįsta su rinka ir taip pat verslas savo, e, gauna daugiau minčių apie tai, kaip plėtoti savo verslą. Ir E, daug verslininkų domisi tokiais mainais, nes jie gali irgi sustiprinti savo žinias apie tarptautinę rinką, jie gali padėti žmogui, kuris dar nėra verslininkas, e, plėtoti tarptautinę rinką ir yra galimybė užmėgsti verslo partnerystės. E, mes pastebėjome, kad maždaug 50 procentų tokių verslininkų išlaiko ryšius po apsilankimo pas priimantį verslininką. Ir dabar kaip viskas veikia. Pirmasis e, žingsnis yra abiejų e, verslininkų paraiška, pavyzdžiui, vienas iš Vokietijos, kitas, kitas iš Ispanijos. Internetu abu pateikia e, paraišką, parašo laišką ir tarp, tarpininkų organizacija patikrina tas paraiškas ir jeigu atitinka reikalavimus, E, verslininkai rimčiausias reikalavimas, kad tikrai norima pradėti verslą. Negali, pavyzdžiui, studentas kreiptis ir sakyti, kad aš kada nors norėčiau turėti savo verslą. E, tai turi būti tikrai realiai galintys pradėti verslą žmonės. Ir kai visos sąlygos patenkinamas, tada jau užmesgami kontaktai, o paskui, kontaktai paskui yra ieškoma e, partnerių, uh, yra tam tikras katalogas, e, paraiškų teikėjai gali tada ieškoti pagal šalis, kurios jie domina partnerių, o tarpininkė e, padeda, bet kompiuterio sistema taip pat užtikrina automatišką suporavimą, kas dvi savaitės, pavyzdžiui, atnaujinami duomenys ir tokiu būdu yra pateikiami pasiūlymai. Trečias e, žingsnis yra jau sutarčių sudarimas, reikia sutarti dėl sąlygų, dėl trukmės vizito, dėl veiklos, e, kuri vyks ir taip pat pasirašomas įsipareigojimo dokumentas abiejų. Ir toliau e, vykimas jau į užsienį kitą šalį, nuo vieno iki pusmėnesio, iki šešių mėnesių trunka tas vizitas ir paskui e, ispanas, tas verslininkas jaunasis, gauna nuolatos paramą, kai nuvažiuoja, pavyzdžiui, į Vokietiją ir Vokietijos e, tarpininkė organizacija padeda tam ispanų, jeigu yra kokiu nors problemų. Ir penktas galutinis žingsnis yra. E, informacijos pateikimas apie tai, ko išmokta ir atliekamas galutinis mokėjimas jaunam uh, verslininkui. Tai yra tam tikras įnašas e, apmokant e, gyvenimo išlaidas, e, pagal šalį tos sumos skiriasi, jeigu primant nuo 550 iki 1100 eurų per mėnesį mokama priklausomai nuo pragyvenimo lygo atitinkamoje šalyje. Ja. Taigi paskui pagrindiniai veiksmai. Labai svarbu yra ieškant primančios organizacijos tarpininkių ir paskui tarpininkės tokios organizacijos atstovas pasisakys e, šiame seminare. Taip pat reikia turėti vieną e, tokią paramos organizaciją, kuri atit... užsimtų visomis detalėmis. Ir paramos biu biurui šiuo metu vadovauja Eurochambers ir jų atstovas pasisakys vėliau. Komisija taip pat padeda koordinuoti veiksmus, yra tam tikros politinės priemonės. E, yra keturi mainų pagrindiniai žingsniai. Pirmasis - paraiškos internetu, paskui e, suporavimas, e, nuvykimas į vietą ir administracinės ir informacijos pateikimas galiausiai. Dėl e, palankaus poveikio. Pirmiausia, mūsų dabartinis biudžetas leistų mums nuo 5 iki 700 mainų įvykti per metus. Tai toks yra mūsų pirmasis tikslas. Pradžioje per bandomąjį etapą e, vyko, buvo šiek tiek problemų, mes negalėjom taip greitai dirbti, bet dabar jau viskas vyksta sklandžiai. Ir mes norime paspartinti verslo kūrimą. Mūsų vertinimas parodė, kad galime užtikrinti maždaug 20 procentų e, didesnė verslo, daugiau 20 procentų įsikūrė verslo įmonių veikiančiai programai. Ir jaunieji verslininkai, pradėdami e, verslą po tokios programos, yra labiau pasitikinti savimi. Taip pat intensyvėja tarptautinė e, veikla, kaip sakiau, 50 procentų išlaiko kontaktus ir e, taip pat virš 50 procentų nusprendžia plėsti savo veiklą į kitas rinkas, tarptautinio mastu po tokių kontaktų Taip pat atsiranda potencialas kurti naujas darbo vietas. Naujos įmonės sukuria 4,1 milijoną darbo vietų per metus. Tai yra labai svarbu, kuriant naujas darbo vietas, tos naujos įmonės. Ir, kaip sakiau, bankrotų yra mažiau. Kitas dalykas, inovacijų yra atsiranda daugiau egzistuojančiose bendrovėse ir uh, E, labai didelė dalis e, tų primančių e, įmonių irgi plečia savo veiklą. Atliktas vertinimo tyrimas po pirmųjų penkių metų, norime pasižiūrėti, kiek pasiekta, bet pradinės pastangus po pirmų vertinimo metų parodė, kad potencialas šios programos yra labai didelis ir suma, kurios reikia darbo vietai sukurti yra mažiau negu 10 tūkstančių eurų. Tai yra nepaprastai konkurencinga suma. Ir tai yra įrodymas, kad mes gerai naudojame pinigus. Dabar pasižiūrėkime į rezultatus. Tikrai kalbėsiu trumpai, vėliau patys galėsite pasižiūrėti šią lentelę. Apie 7 tūkstančiai verslininkų jau dalyvavo programoje, 15 procentų yra tik atmetimo norma. E, tų paraiškų, e, kurios netinka reikalavimu, o kitos yra išnagrinėjamos, priimamos ir įrašomos į katalogą. Matote dabar, kad e, labai stiprėja ryšiai tarp ir e, užmesgami sėkmingi ryšiai. O tai yra mėlyna linija. E, apie 1400 tokių kontaktų yra e, išbaigta. E, beveik 1500 verslininkų dalyvavo juose. Yra taip pat didėjantis skaičius oranžinė eilutė įvykdymo faktų 287 e, kontaktai šiuo metu vyksta ir aktyvūs. Kiekvieną savaitę mes gauname nuo 50 iki 70 e, paraiškų registravimo faktų užfiksuojama. Tai yra iš visų šalių atplaukiantis e, prašymai ir prašoma vykti į visas šalis, matome, kaip pasiskirsti yra tie prašymai, dauguma nori vykti į Junktinę karalystę, tai susijęs su kalbos mokėjimu, dauguma jaunų verslininkų nori vykti iš, pavyzdžiui, iš Portugalijos į Junktinę karalystę. Ir Vokietija yra antra pagal populiarumą šalis, toliau, kaip įprasta, pagal šalies dydį, Prancūzija, Italija, Ispanija, Niderlandai – E, Švedija, Belgija, Austrija. Daugelį šalių matome, kad yra didelis susidomėjimas, kai kuriuose šalyse nėra pakankamai e, išplėtota ši programa, taigi joms mažiau atstovaujama. Toliau matote skirtumus tarp e, tarpininkų organizacijų veiksmingumo, kurios atlieka tą poravimą, matote trijų koeficientą daugiau ar mažiau, tai mums kelia susirūpinimą šiokį tokį ir mes pabandysime užtikrinti, kad e, jos kaip galima aktyviau dirbtų. Yra dideli skirtumai pagal sektorius, nenoriu dabar e, detaliai kalbėti, noriu tik pasakyti, kad paslaugų sektorius yra tas sektorius, kur labai daug įmonių atsiranda naujų ir jis labai populiarus ir atitinka e, realybę. Nauji verslinkai yra, e, turi tam tikros profesinės patirties, nes nenorime, kad daugumą sudarytų investuojantys studentai. Ir matome, kad daugiau negu 50 procentų žmonių turi patirties e, ilgesnės negu vieneri metai. Ir kai kurie tik tai pradės verslą, 8 e, procentai žmonių e, yra, turi daugiau negu 10 metų patirtį. Jeigu pasižiūrėsime į priimančių verslininkų struktūrą, pamatysime, kad 80 procentų tai yra įmonės, kur dirba mažiau negu 20 darbuotojų ir e, to, toks tai yra vienas iš reikalavimų ir jie gali lengviau e, priimti e, žmogų ir geriau supažindinti su savo darbu. E, matome, kur gaunama informacija. Yra speciali interneto svetainė, kuri labai populiari ir taip pat socialinė žiniasklaida pasitelkiama. Jeigu pasižiūrėsime į grįžtamą informaciją, tai e, didžioji dauguma jos yra pozityvi. Iš naujų pesninkų 95 procentai sako, kad tai buvo jiems labai naudinga. Antroje lentelėje matote, kad sakoma labai naudinga, naudinga. E, buvo pradedant verslą Be pačiu galbūt sunku išskaityti tekstą, bet ten sakoma, kad daug e, naujų verslininkų ketina pradėti verslą e, iškart po grįžimo, kai kurie, pavyzdžiui, per ateinančius metus. Jeigu pasižiūrėsime į priimančius verslininkus, pamatysime, kad taip pat e, labai dėlis yra patenkintų verslininkų skaičius tam tikra dalimis, dalimi tai yra keista, nes jie yra savanoriai, jie negauna jokio atlikio už tai, bet jie yra labai patenkinti rezultatu, nes ta programa jų nuomonė yra reikalinga ir toliau matote, kokia pagrindinė veikla, kuo užsima verslininkai, tai yra naujos rinkos, naujas verslas, kalbama apie verslo planus primančių įmonių ir e, nagrinėjami produktai ir plėtra. E, taigi e, dabar matome rezultatą. Labai padidėjo mainų skaičiai. Taip pat matote, kad pradžioje dalyvavimas buvo gana žemas, o dabar mes pasiekėme gerą pagreitį jau nepadidinę biudžeto nebegalėtume labiau ir plėstis ir e, tai atsispindi e, paskutinėje skaidrėje. Dabar yra mm, nustatomi metiniai, e, metinis paraiškų kiekis. 5 milijonus eurų mes turime šiais metais, 91 pasiūlymas pateiktas, 35 milijonų prašoma finansavimui. E, tikriausiai dalis e, paraiškų netitiks e, kriterijų, bet net jeigu ir pusė bus atrinkta, tai mes vis tiek negalėsime visų norinčių patenkinti nes tikrai norima pagerinti naujų įmonių kūrimosi galimybės, naujų darbo vietų kūrimą ir dėl to reikia didinti finansavimą. Dabar apibendrinsiu savo mintis. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad e, paaiškėjo, kad ši idėja yra sėkminga, buvo pradžioje problemų, bet jos įveiktos ir. E, Tai yra tarsi verslo iniciatyva, pirmiausia atsiranda idėja, reikia ją vėliau gyvendyti, bet viskas įvyko sėkmingai. Grįžtamoji informacija iš, e, tiek iš priimančių, tiek iš naujų verslininkų yra pozityvi. Matome, kad tai palankiai tiesiogiai e, atsiliepia konkurencingumui, inovacijoms, internacionalizavimo veiklos, taip pat pozityvus pradinis vertinimo pranešimas, ataskaita parengta, turime tvirtą pagrindą dirbti ateityje ir turime tiesioginį atsaką sprendžiant jaunimo nedarbo problemą, nes tai e, užtikrina e, tvirtą paramą žmonėms, kuriant savo verslą ir prisideda prie naujų darbo vietų kūrimo. Kokie yra iššūkiai? yra pirmiausia labai daug skirtumų tarp tarpinių organizacijų veiklos, turime dirbti šioje srityje ir bandyti užtikrinti, kad jos e, tikrai laik, užtikrintų kokybės standartus, kad e, parengtų kokybiškus vadovus. Ir e, rugsėjai bus paskelbta iniciatyva E, dėl elgesio kodekso e, bus paaiškinta, ko tikimasi iš tarpininkių, kad būtų užtikrinta, jog tos, kurios netaip gerai dirba, e, vis tik tai pasitemtų, nes viskas yra susijęs su bendradarbiavimu, nes tarpininkė viena nieko negali padaryti ir kad būtų užtikrintas bendradarbiavimas, tai reikia užtikrinti gerą bendradarbiavimą su paraiškų teikėjas. Taip pat mes turime e, sutelkti tam tikrą kritinę e, reikalavimų masę e, poruojant. Ne visus lūkesčius galima patenkinti dėl biudžeto suvaržymų, bet taip pat yra problemų dėl žmogiškųjų išteklių, kaip žinia, komisija e, visą laiką skundžiasi dėl stokos e, tų išteklių ir Ir e, dar kai kurie iššūkiai, kurias norėjau paminėti, tarpininkės turi suvokti savo užduotis gerai, turi suprasti, kokiu reikia e, įgūdžių ir taip pat e, reikia nepamiršti, kad reikalingi ir mokymai, reikia ir nacionalinių koordinatorių. Jums gal atrodo tai keista, bet iš tikrųjų tai būtų naudinga, nes tai yra e, Europinė programa, kuriai reiktų tam tikrų nacionalinių koordinatorių. Ir yra dabar tokia trapi pusiausvyrė tarp e, populiarinimo e, pastangų, siekio labiau išpopuliarinti šią problem, pro, programą ir galimybių suporuoti verslininkus. Ir mes turime taip pat rasti e, gerą būdą, kaip tą užtikrinti. E, kaip žinia, e, Erasmus dabar yra Kozme programos dalis, e, visiškai integruotas šią programą ir biudžetas bus tiesiai iš Kozme biudžeto skiriamas. Ir dabar yra planuojama mm, vertinti programą pagal penkerių metų ciklus Europos e, konkurencingumo inovacijų agentūra bus atsakinga už programos valdymą, bet vis tiek mes turėsime paramos e, biurą kasdieniai veiklai e, prižiūrėti, padėti ją vykdyti, sieksime pagerinti sinergijas, bet kol kas mes neketiname uh, sujungti šių pastangų su verslininkų tinklu, nes kompetencijos yra skirtingos. Toliau, galvodami apie 20 metus į specialią darbo grupę, galime pasakyti, kad jie turės įvertinti, kaip galima dar pagerinti programos veiklą, nustatyti problemas ir pasižiūrėti visus klausimus, kurie turi būti e, sprendžiami. E, norime užtikrinti iki 10 metų 10 tūkstančių mainų per metus. Tie metai netaip toliau, dabar galima tik tai 2 tūkstančius tokių mainų e, įgyvendinti. Mes turime užtikrintesnį veiksmingumą visų priemonių, e, darbo, geresnį lėšų panaudojimą ir 2014 metais bus parengta ataskaita e, jų viduryje apie tai, kaip galėtume dirbti. Atspindėsime įvairius programos elementus ir taip pat pasakysiu, kad mes džiaugiamės šią iniciatyvą, džiaugiamės, kad su Europos parlamentu dirbame, mes e, sulaukėme šio labai daug paramos ir tai yra tikrai naudinga e, naujiems jauniems teisininkams visoje Europoje. Ačiū. Uh, labai ačiū. Klausimus bus galima pateikti vėliau. Dabar suteiksiu žodį kitai kalbėtojai, tai yra Mikaela Bandinį, kuri e, vadovauja įmoniai Viagidi architektūrą Materoje, Italijoje. Ji yra primančioji verslininkė. Na ir iš karto norėčiau ir suteikti žodį jums, e, norėdama įsijungti mikrofoną, paspauskite mygtuką. Uh, good morning. Thank you very much for the... Labas rytas, ačiū, kad pakvietėte mane. Mes esame Materoje, įsikūrę Italijoje ir pradžioje buvome labai netikri, ar reiktų pradėti šią verslo programą pagal Erasmus programą, nes nematėme tokių e, iškart, gaunamos iškart naudos bendroviai. Taigi, Pradėjome maždaug prieš pusantrų metų e, su pirmoju verslininku, kuris atvyko į Materą e, Italijoje, tai yra pietų Italijos miestas, nedėlis miestas, kur nedarbas yra milžiniškas, 40 procentų jaunimo nedirba mūsų mieste, tai yra 55 tūkstančių gyventojų miestelis, puikus pagal UNESCO paveldo sąrašą įtrauktas miestas. Pragyvenimo lygis yra labai nedidelis ir tai reiškia, kad su tuo biudžetu, kuris buvo skirtas verslininkams, man atrodo, man atrodo jie gavo 800 eurų per mėnesį maždaug iš projekto. Ir galėjo išgyventi iš tų pinigų be jokių problemų, nes išsinuomoti kambarį mieste kainuoja apie 200 eurų per mėnesį, taigi iš 800 eurų jie puikiai galėjo pragyventi. Uh, ir tikrai jiems nereikėjo kažkaip tai ieškoti kitų pragyvenimo šaltinių. Miestelis tampa vis labiau tarptautiniu, dabar yra e, įkurtas toks studentų, užsienio studentų miestelis mūsų mieste. Ir Matera taip pat, Matera miestas tikisi 19 metais tapti Europos kultūros sostinė. Aš kalbu apie mažą miestelį ir manau, kad tokioje nedidelėje vietoje verslininkai, bent jau iš visų trijų mūsų patirčių, e, gali geriau integruotis į tą socialinį miesto gyvenimą. Ir tai labai svarbu. Mažas miestelis reiškia, kad jie dirba, gyvena su mumis, ir atstumai yra nedideli ir tai reiškia, kad tie žmonės tampa miesto gyventojais faktiškai ir gali patirti miesto gyvenimo privalumus. Ir tie žmonės puikiai susipažino su Italija, su Manetera ir panašiai. Mūsų e, verslas yra internetinis, internetinė kelionių rinka. Tai yra nedidelė bendrovė. Tiesiog bandome sukurti projektų tinklus maždaug 12-20 žmonių dirba kitose vietose. Mūsų, tar, mūsų biure tik tai 3 žmonės dirbo. Ir mes e, dirbame su VGD architektūra, e, tai rengiame kelionės Italijoje, įvažiuojamasis turizmas ir, ir panašiai. Taigi dabar, pavyzdžiui, pagrindinis mūsų projektas yra vizualinis turinys, reklamuojant įvairius e, turus ir keliones. Dabar tie du verslininkai pagal Erasmus programą buvo įtraukti į du paskutinius mūsų projektus. Kandidatai buvo iš Niderlandų, Vengrijos ir Švedijos. Pirmasis kandidatas buvo Kaspar Diederik iš Niderlandų. Jis dirbo pusmetį mūsų tarnyboje, mūsų įmonėje ir norėjo pradėti verslo, kelionės verslo planą, kur, kur yra pasakojama kelionės metu. Ir mes e, pradėjome dirbti pagal, negaliu pamiršti Italiją platformą, uh, ir jisai su filmavimo kamera daug dirbo, mes kartu tas vizualinės istorijas pradėjome e, renkti ir tas verslas tikrai puikiai įsibėgėjo ir pirmaisiais metais po Erasmuso projekto mes jau galėjome jam suteikti galimybę pasirašyti sutartis, dėl kurių vertė 20 tūkstančių eurų arba per mus, arba per bendrovės, kurioms teikiame paslaugas, tiesiog pasiūlyti tas vizualinės istorijas ir, ir Aišku, jam reikėjo įsigyti daug naujos įrangos ir jis tiesiog norėjo tapti profesionaliu. Dabar Kasparas gyvena Materoje, jis po to projekto ir persikėlė į Materą ir dirba visur Italijoje. Tai yra tikrai, tikrai puikis sėkmės istorija. Kita kandidatė buvo Vengrija, pas mus jį pabuvo tik mėnesį dėja. Ir jeigu norėčiau, galėčiau konstruktyviai pakritikuoti situaciją, tai tikrai manau, kad mėnesis yra per trumpai. Per trumpai, kad būtų galima pradėti kokį tai ilgalaikį planą, bent jau mūsų versle. Puikiai mergina, ji skaitmeninio dienorašio programą įgyvendino ir ji buvo viena iš mūsų filmų em, rengėjų. Izabel Palo neseniai išvyko, buvo labai mums liūdna, ji tris mėnesius pas mus dirbo, ji yra žurnalistė iš Pititeo miestelio Švedijoje. Ir nelabai žinojo, ką ji nori daryti, ji norėjo pradėti e, renkti savo internetinę svetainę, savo blogą. Ir tiesiog bandė kažkaip e, įgyti daugiau žinių apie tokius tinklapius ir ji perėmė Milaną Expotuos tinklapio rengimą, ji puikiai viską organizavo, darė vertimus, viską, visus darbus rengė ir mes jai palaipsniui aiškinome, kaip e, kuriamas tinklapis, kaip rašymas, turinys vyksta, kad kaip ką daryti, kad parengtum tokį veiksmingą tinklapį. Projektas e, klostosi puikiai. Į mandarinų kinų kalbą dabar išverstas tas tinklapis, jis taip pat ir, e, jį taip pat vei, ir koordinavimo, verti, koordinavo vertimo darbą ir rūpinosi fotografijomis ir panašiai. Na ir Izabelės atveju aš supratau, kad Milan Expo projektus, aišku, čia kalbam apie Milano miestą tame tinklapyje ir padirbėjus ties tuo projektu e, tris mėnesius ir rašant apie Milaną ir teikiant informaciją apie Milaną, aš pagalvojau, gal reiktų ją galiausiai į tą Milaną ir nusiųsti. Taigi mes surengėme jai kelionę į Milaną, kad ji nuvažiuotų ir pasižiūrėtų, kas yra tas miestas. Ir nebuvo draudimos numatytas e, tai kelioniai. Tokiose paslaugų įmonėse kaip, kaip mūsų mes esame labai mobilus, daug judame, daug keliaujame, ypač, ypač kai rengiame turinį, video medžiagą. Ir aš manau, kad mums būtų labai naudinga, jeigu mes galėtumėme gauti draudimą tokiems žmonėms, ne tik dirbantiems biure, bet ir leidžiantiems keliauti kada jie vyksta į keliones, kad jie būtų taip pat apdrausti. Ko dar pasimokėme? Be jokios abejonės tai buvo labai pozityvi patirtis mums. Kelionių, rentami kelionių projektus mes sužinojome, kad daug žmonių, kurie atvyksta ir kurie pradeda kurti projektus, jie mato tai, ko mes nematome. Jie turi idėjų ir, ir panašiai. Ir kartais tu, kai rengi kažkokį projektą šešis mėnesius, tu galbūt nematai klaidų. O kai žmogus pažvelgia iš šalies, šviežiomis akimis jis pamato daugiau ir tai mums labai padeda. Tiesiog surasti trūkumus, klaidas ir tobulėti. Ir mums buvo labai svarbi ta sąveika tarp jaunų verslininkų ir bendravimas jaunų verslininkų e, mūsų mieste ir tai, kad jie galėjo savo žinias perduoti kitiems žmonėms, kurie dirba biuruose ir už biurų, biurų ribų. Tai buvo labai svarbu. Mes dirbame nišinėse e, rinkose Italijoje ir viskas klostosi gerai, tačiau kelionės versle aš matau, kad yra tokių spragų e, toms nišinėms rinkoms, tokiams tikrai labai mažoms rinkoms. Ir tose srityse, kur mes galime išlikti konkurencingi, kur galime pasimokyti iš e, žmonių, jaunų verslininkų, tai yra naudinga ir mums, ir jiems iš tiesų. Daktaras Weinbergeris sakė, kad e, tos bendrovės negauna jokio atlygio tiesa, bet aš asmeniškai labai daug sužinojau. Remiantis Erasmuso projektais, remiantis mūsų patirti, patirtimi, mes kitą mėnesį atidarysime naują biurą ir galėsime priimti ne tik Erasmuso studentus, bet taip pat studentus ir žmonės iš, iš vairių pasaulio vietų pagal mainų programą. Mes turime 20 darbo vietų Ir biure taip pat esame dabar numatę įrengti būtą, kur galėtumėme apgyventinti tokius atvykstančius žmonės. Taigi faktiškai galėsime už nulinį biudžetą priimti tuos mainus, mainų, verslininkus pagal mainų programą, kai pavyzdžiui jie negauna finansavimo iš kitų bendrovių. Nes mes supratome, kad ta vizija, kurią turi kiti žmonės ir uh, tai, ką jie gali atnešti mūsų bendrovėms ir ką duoti mums, tai yra mums nepaprastai svarbu. Na, aš norėčiau Vinipuchą <laughs> pabaigoje pacituoti. Negali e, visą laiką stovėti kampe, miško kampelį ir laukti, kol kažkas pas tave ateis. Tu pats turi juos pasitikti. Čia tokia Vinipucho mintis pabaigai. Taigi mes tikimės ir 14 metais toliau tęsti programą su jaunais e, verslininkais. Ačiū. Dabar norėtumėme inžinierių paprašyti paleisti filmą. Po poros minutėlių išspręsime techninės problemas.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 Man atrodo, kad e, Euronews to pademonstravo, kad tikrai e, labai seka, kas vyksta šiomis dienomis, kaip mes dirbame. Taip pat e, noriu pasakyti, kad mūsų svečias yra šiandien pas mus. Labai džiaugiuosi, kad ponas Rimvidas Butkus atvyko. Jis vadovauja Velio Blik Klaipėdoje. Ką tik viską ir pamatėme. Uh, Jis praleido keletą mėnesių Austrijoje kaip jaunasis verslininkas. Sveiki pas mus atvykę ir dabar žodis jums. Gerbėmėjai šio posėdžio dalyviai, aš esu Rimvidas Butkus iš Lietuvos. 2009 metais dalyvau programoje Erasmus jauniesiams verslininkams. Mano statusas buvo naujasis verslininkas. Mane priėmė Austrijos mieste Grats kurierio tarnybos dviračiais įkūrėjai. Apie šią programą sužinojau verslumo savaitės metu vykusioje konferencijoje. Manau, kad norint rasti naudingos informacijos tokioje gausybėje žinių ir naujienų, pirmiausia reikalingas noras ir atkaklumas. Žinoma, svarbus faktorius buvo ir sėkmė. Todėl stengiausi dalyvauti visose konferencijose ir klausyti pranešimų apie verslą. Surasti priimančią organizaciją buvo sudėtinga. Pirmiausia, mane ribojo kalbos mokėjimas, todėl pasirinkti galėjau Vokietiją arba Austriją. Programa taip pat buvo neseniai prasidėjusi, todėl viskas buvo nauja, nepatirta ne tik man, naujam verslininkui, bet ir esamiesiems verslininkams. Primančios organizacijos paiešką pradėjau internete. Įrašiau laiškus apie save, apie tokią programą ir jų norą bei galimybės mane priimti ir pasidalinti patirtimi. Kreipiausi pagalbas ir į tarpininkaujančias institucijas. Austrijoje ir Vokietijoje. Užmėgsti pirmą kontaktą su organizacija Grat mieste buvo sudėtinga, nes rašiau elektroninius laiškus ir dažniausiai tie laiškai atsidurdavo šiukšlyne. Todėl galvoju, kad kitų reikalingų žmonių laiškai mano, manęs nepasiekė. Mano laišką atsitiktinai rado priimantis verslininkas ir tai prasidėjo tolimesnis programos formalumų vykdymas. Tik dabar, kai pirmas kontaktas buvo užmėgstas, galėjo pagelbėti ir tarpininkaujantį organizaciją Austrijoje. Austrijoje mano reikalai klostėsi labai gerai, mane priėmė labai draugiškai, toks santykis, manau, atsirado todėl, kad mes visi buvome panašaus amžiaus ir labai draugiški vienas kitam. Galvočiau, kad ir ateityje programos dalyviai turi būti labai draugiški ir geranoriški vienas kito atžvilgių. Būtina pagalvoti iš anksto prieš pradedant kitus programos žingsnius, kad priimantis verslininkas turės mokinį ir pagalbininką vienu metu, kuris kartais padės, o kartais ir bus našta. Jaunasis verslininkas turi rodyti iniciatyvą ir suprasti pats, kada jis gali būti naudingas, o kada geriau ramiai pastebėti viską iš šalies. Programos nauda. Išsiplėtus ES riboms ir atsiradus galimybėj laisvai keliauti, kiekvienas mato daug verslo idėjų, pavyzdžių, naujų prekių ir paslaugų, kurias kūrė smulkus ir vidutinis verslas. Ši programa sutikė galimybę susitikti su šių verslų kūrėjais ir perkelti panašų verslą į savo tėvynę. Panašiai buvo ir man, kai dar 2001 metais Hamburge, Vokietijoje pirmą kartą pamačiau kurjerį dviračių ir sužavėjo šį paslaugą. Prie šios idėjos ir paslaugos grįžau 2009 metais. Tiesioginė ir greita finansinė pagalba buvo viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl aš pasiryžau dalyvauti šioje programoje. Be finansinės pagalbos greičiausiai aš nebūčiau dalyvavęs ir dabar negalėčiau čia dalinti savo patirtimi ir tikriausiai būčiau vėl samdomų darbininkų. Manau, kad toks programos dalyvių finansavimas yra labai teisingas ir naudingas naujajam verslininkui kokią naudą gauna naujasis verslininkas, kokią naudą duoda naujasis verslininkas priimančiajam. Manau, pirma, šviežios idėjos. Naujasis verslininkas ne tik stebi ir dalyvauja kasdienėme darbe, bet gali viską pažvelgti naujai ir pasiūlinti nestandartinių sprendimų. Galimybė pagelbėti sprendžiant kasdienės problemas. Papildomas žmogus, kuris gali padėti dar niekam nepamaišę. Aš padėjau vežti siuntas bendrystės kūrimas tarp smulkių ir vidutinių įmonių skirtingos Europos šalingos salise. Pasidalinimas verslo pasiekimais ir problemomis su priimančiuoju vyksta ir dabar. Naujojo verslininko pranašumai pradedant verslą. Iš vidaus pamatytas veikiantis verslo modelis ir dalyvavimas jame. Tai galima paaiškinti to, kad tu neišradinėjai dviračio, o pradedi nuo klientų paieškos, kurie tą paslaugą perka ir Austrijoje. Motivacija ir įkvėpimas – kuris padeda įveikti sunkumus verslo kūrimo pradžioje. Kai žinai, kad verslas iš esmės veikia, tada ramiau susitaikai su neapibrieštumu ir toliau kantriai sieki savo tikslo. Konkurencinis pranašumas. Mūsų atveju be priekybos dviračiais ir serviso atsirado papildoma paslauga, kurios mieste dar nebuvo. Tai suteikė konkurencinį pranašumą, pas mus atėjo daugiau žmonių pirkti dviračių. Savo paslaugos ateitį matau labai perspektyvę. Norėtume plėstis į kitus šalies miestus, suteikti pajamų šaltinį studentams, kurie gali dirbti nepilną darbo dieną. Tikiu, kad žmonėms mes galime padėti turėti daugiau laiko, kurį galima panaudoti prasmingesniems reikalams, nei važinėti su, maš su mašina vežant smulkės siuntas ar dokumentus. Dabar mūsų įmonėje dirba devyni žmonės, trys iš jų vežioja siuntas kokios gali būti patarimai ir idėjos būsimiems dalyviams ir programos koordinatoriams. Manau, kad reikalingas didesnis šios programos viešinimas, gerosios patirties kleidimas mokyklose, kolegijose, universitetuose, darbo biržose, daugiau bendradarbiavimo tarp verslo ir vietinių koordinatorių, daugiau informacinės medžiagos vietiniams programos koordinatoriams. Ačiū uždėmesi. Ja, recht herzlichen Dank. Das... Labai ačiū. Tikrai e, buvo naudinga išgirsti tokį sėkmingą praktinį pavyzdį. Na, o dabar norėčiau pereiti prie kito mūsų programos punktą. Tai yra e, e, kaip yra vertinamas pagalbinis tinklas. Aš norėčiau pasveikinti poną Arnaldo Brucinį. Jis yra Europos pramonės ir prekybos rūmų generalinis sekretorius. Prašau, žodis jums. Ačiū. Pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, mėly kolegos. Mūsų rūmai sprendžia daug įvairių problemų europinių lygmenių, mes vykdome veiklą Europoje ir visame pasaulyje. Bet jeigu yra kokia nors programa, kurią mes tikrai labai džiaug, didžiuojamės, galėdami prie jos prisidėti, tai yra Erasmus jauniesiems verslininkams. Na, priklausomai nuo to, kokią perspektyvą jūs pasirinksite iš užimtumo, verslumo, naujo verslo e, požiūrio, ar galbūt jūs norėtumėte prisidėti e, prie šalies gerovės. Visais tais atvejais atsakymas yra programa Erasmus jauniesiems verslininkams. Nuo pat e, programos pradžios mes e, prisidėjome prie programos tobulinimo. Nuo pat programos e, pradžių, štai dabar pamatysite viską skaidrėje. Taigi, nuo pat programos pradžios 2007 metais vyko diskusijos E, tarp mūsų rūmų su Europos parlamentu ir kai buvo patvirtinta biudžeto eilutė programai Erasmus jauniesiams verslininkams, mes labai aktyviai e, dalyvavome arba tiesiogiai kaip Europos koordinavimo biuras, arba taip pat mes, e, mūsų nariai, E, dalyvavo kaip tarpininkai šioje programoje. Na, o šią skaidrę matote, kad programos istoriją galima padalinti keturis, keturis etapus. Aš norėčiau tarti keletą žodžių apie kiekvieną iš šių etapų, nes tokiu būdu mes galime e, priartėti prie naujausių programos tendencijų ir galima netgi pakalbėti apie šios programos ateitį. Taigi, programos pradžia. Pats pirminis programos etapas. Tai buvo programos kūrimas. Buvo remiamasi pagrindinė idėja, kaip kad ta tradicinė Erasmus programa studentams mes norėjome skatinti mobilumą. Dėl to mūsų programos pirma, pirmasis etapas ir buvo skirtas veiklos pradžiai. Mes rėmėmės štai kokią idėją. Jeigu jūs norite būti gerų verslininkų savo šalyje, jūs turite įgyti tam tikros patirties. Na, o patirtį galite patirties galite įgyti, mokydamasis iš kito asmens, kuris žino apie ką kalba, kuris jau yra verslininkas. Taigi, mes norėjome suvesti tuos žmonės, kurie e, norėjo kurti savo verslą su jau patyrusiais verslininkais. Tokia mintis buvo pagrindinis e, šios programos pirmo etapo variklis. Dabar galime perėti prie antro programos etapo. Šio etapo metu mes norėjome kurti, norėjome programą užpildyti turiniu. Mes e, ieškojame tų žmonių, kurie norėjo pradėti savo verslą ir tų verslininkų, kurie buvo pasirengę apmokyti naujuosius, jaunuosius verslininkus. Tai buvo antrasis programos etapas. Čia reikia paminėti ir E, tarpininkų organizacijų visoje Europoje tinklo kūrimą. Ieškojame tokių tarpininkų, kurie galėtų atlikti šį darbą. Tokio darbo negali atlikti e, koks nors biuras įsikūręs Briuselėje. Tai yra tokia veikla, kuri reikalauja gerų žinių ir gerų kontaktų Reikia būti gerai susipažinus su vietinė situacija regione ar mieste. Ir būtent dėl to mums į antrą etapą reikėjo įtraukti ir tarpininkus. Tarpininkai yra labai svarbus programos elementas, bet tarpininkų e, patirties Erasmus jauniesiams verslininkams programa tikrai nebūtų buvusi tokia sėkminga. Toliau trečiasis etapas. Jis vyksta šiandien. Ir čia mes siekiame kokybės. Mes e, norėjome e, įtraukti iš daugiau žmonių į visą procesą, taip pat ir e, pagerinti kokybę iš įvairių aspektų. Visų pirma, mes norėjome pagerinti paties tinklo kokybę. Na, tarpininkai uh, nėra labai kokybiški visoje Europoje. Taigi mes norėjome pagerinti kokybę, norėjome, kad pačios procedūros būtų kokybiškesnės, taip pat mes siekiame ir geresnių pareiškėjų. Gali vykti tokie mainai, kurie nebūtų naudingi arba, kaip mes girdėjome iš programą dalyvavusių asmenų, iš tikrųjų gali būti ir tokie mainai, kurie tikrai atneša daug naudos. Toliau Mums reikia žvelgti ir į ateitį. Kas gali atsitikti su šia programa ateityje? Mūsų e, nuomonė, kaip kad matote iš tos skaidrės, yra tam tikras kritinis elementų skaičius, į kurį reikia atsižvelgti. Pirmasis elementas yra štai koks. Reikia vertinti pačią programą. Mes išgirdome, ką, mat, ką mano Europos komisijos atstovas ponas Weinberger. Taip, iš tikrųjų, programa yra tikrai labai vertinga ir e, tikrai daugelis programos dalyvių e, buvo ją labai patenkinti. Bet aš manau, kad mes taip pat turėtumėm pagalvoti ir apie tai, kaip programą būtų galima dar labiau patobulinti ir sukurti dar didesnę kritinę masę. Ta kritinė masė galima pasiekti dviem būdais – arba didinant biudžetą, arba gerinant programos veiksmingumą. Na ir šie abu elementai nebūtinai e, yra atskiri. Galima kartu siekti abiejų šių elementų. Be abejo, labai svarbu padidinti biudžetą. Erasmus jauniesiams verslininkams programa E, busimoje finansinėje perspektyvoje įtraukta į kosme programos bendrą biudžetą. Bet atsižvelgiant į dabartinę situaciją, per metus galės vykti nedaugiau kaip 1500 mainų. Ir mes manome, kad čia situaciją dar tikrai galima patobulinti. Komisijos tikslas yra 10 tūkstančių mainų per metus, bet tam nepakaks dabartinio biudžeto. Tai reiškia, kad mums reikės rasti kūrybiškų būdų, e, iš kur galima gauti papildomų lėšų, tam, kad būtų galima padidinti kosminę biudžetą per ateinančius keletą metų. Mes atlikome uh, paskaičiavimus ir supratome, kad kiekvieni mainai kainuoja maždaug 8 tūkstančius, 10 tūkstančių eurų. Tai yra daug. Jeigu mainų skaičius vis didės, tai reikš, kad ats, kiekvienų atskirų mainų kaštai mažės. Kalbant apie 8 tūkstančių sumą, maždaug 50 procentų uh, E, išlaidų atitenka reklamai, organizavimui, administraciniams kaštams ir tie kaštai nepadidės, jeigu vyks didesnis mainų skaičius. Na, o likę 50 procentų tai sudaro e, tos stipendijos, kurios išduodamos naujiesiams verslininkams. Daugiant mainų skaičių šios išlaidos didės, tačiau tai reikš, kad labai padidės ir programos veiksmingumas. Ir dėl to mes manome, kad iš tikrųjų bus lengviau ir programą valdyti. Ir yra dar vienas svarbus aspektas. Kai į mus kreipiasi jaunasis verslininkas, tai blogiausias dalykas, ką mes galime pasakyti, yra štai koks. Jeigu mes tokiam jaunam verslininkui liepsime E, eiti per nesibaigiančias administracinės biurokratinės procedūras. Ir tai tikrai gali sudaryti labai blogą įspūdį jaunam verslininkui, taigi jums reikia supaprastinti procedūras. Administracinės naštos mažinimas yra mūsų tikslas. Dėl to ir valdant šią programą mes siekiame tokio tikslo kaip administracinės naštos mažinimas ir nebūtinų išlaidų e, mažinimas, kurios susijusios su šia programa. Norėčiau pateikti dar keletą pasiūlymų ateičiai. Be abejo, mes su nekantrumu e, laukiame, e, kada vyks programos vertinimas. Tai bus padaryta, kai programai sukaks ketveri metai. Bet jau dabar norėčiau pateikti keletą minčių. minčių. kalbant apie jau egzistuojantį vietos operatorių tinklą. Galbūt tai yra ir neįmanoma, bet mes manome, kad šią programą reikėtų geriau sieti e, su jau egzistuojančiais tiklais, pavyzdžiui, Europos verslumo tinklu. Tai yra būtina. Tai yra toks operatorių tinklas, kuris jau veikia. E, Šis tinklas palaiko kontaktus su verslo bendruomenė, teikia paslaugas verslininkams. Mano organizacijos ir kitų tarpininkų organizacijų nariai jau taip pat turi kontaktų. Šiandien tokių tarpininkų organizacijų yra apie 180. Bet to nepakanka. Tai netenkina potencialių verslininkų poreikių. Mes turėtumėm e, didinti ir tarpininkų organizacijų tinklų skaičių. Taip pat nepamirškime ir geografinių aspektų. Šiuo metu tie tinklai netolygiai veikia visose regionuose. Yra daug tarpininkų organizacijų vienose šalise, o kitose šalise jų yra labai nedaug. Taigi reikėtų gerinti tinklo uh, e, pasiskirstimą geografinę prasme. Ir Nu, dar norėčiau tarti keletą žodžių apie pačios programos pavadinimą. Kartais jis gali būti klaidinantis, nes programoje yra paminėti jaunieji verslininkai ir tarsi gali susidaryti toks įspūdis, kad programa skirta asmenims nuo 18 iki 25 metų, bet iš tikrųjų juk taip nėra. Taigi, mes manome, kad galbūt reikėtų keisti pačios programos įvaizdį. Galbūt reikėtų sakyti Erasmus verslininkams Kaip kad jau turime programą Erasmus studentams. Jeigu programą pavadintumėm Erasmus verslininkams, tai galima tai reikštų, kad galima būtų pakeisti ir pačios programos įvaizdį ir programa taptų plačiau žinoma. Ir būtent tai yra priežastis, kodėl mainų skaičius pagal šią programą labai padidėjo per pastaruosius mėnesius. Programa įgyventinama jau praktiškai ketverius metus. Dabar ji jau įsitvirtina rinkoje. Kol kas dar nėra e, šios programos e, tam tikro prekinio ženklo, bet mes galime dirbti šią linkmę. Na ir galiausiai. Mes galime e, kūrybiškai skatinti Erasmus jauniesiams verslininkams programos vystimasi. Kaip žinia, mums reikėtų e, rasti naujų būdų, kaip galima būtų sušvelninti jaunimo nedarbo problemą. Ji tikrai yra labai dramatiška kai kuriuose šalise. Jaunimo nedarbą galima vertinti iš įvairių pusių, bet be abejo, vienas požiūris būtų štai, koks reikėtų žmonėms suteikti galimybių įsteigti savo verslą. Mes turime ne tik skatinti e, tradicinį užimtumą, bet mes galime skatinti naują verslą, naujo verslo steigimą, nes tai taip pat gali sumažinti nedarbą valstybėse narėse. Jau dabar buvo e, skirta daug lėšų, apie 6 milijardai eurų veiklai, kuri vykdoma valstybėse narėse, kovojant su jaunimo nedarbu. Už tai buvo atsakingos valstybės narės. Mes neoficialiai su kai kuriamis valstybėmis narėmis jau diskutuojame. Galbūt jos įgyvendinamos Erasmus jauniesiams verslininkams programą galėtų panaudoti savo lėšas. Taigi, jeigu mes būsime E, pakankamai kūrybingi, tai galėsime panaudoti ne tik kosme programos biudžetą, kuris yra ribotas, nepaisant Europos parlamento didžiulių pastangų. Tikrai nemanau, kad tos programos biudžetas labai padidėtų artimiausių metų. Bet gal mes galime panaudoti valstybių narių lėšas tais pačiais tikslais. Ir tokiu būdu galima pagerinti šios programos veiksmingumą. Ši Programa gali padėti išspręsti daug problemų, tai tikrai yra sėkminga programa. Ir tikrai ES piliečiai būtų laimingi, jeigu būtų uh, lėšos iš biudžeto panaudomas prasmingai. Ačiū. Dėkoju. Ponai, bandin, ponai Abrucinė, dabar kita kalbėtoja, ponia Ann Marija Mekelė. Ji yra projekto vadovė iš Suomijos universiteto, taiko, taikomųjų mokslų universiteto. Taigi, nelai jūs išklausysime, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai. Man labai malonu šiandieną čia lankytis ir atstovauti ne tik Senejokio taikomųjų mokslo universitetui, bet ir kitai tarpiniai organizacijai dalyvaujančiai jaunų verslininkų programoje. Aš esu iš tokio regiono, kuris vadinasi Pietų Ostrobotnėje regiono Suomijoje. Tai yra verslininkų lopšys faktiškai. Suomijoje mes esame žinomi kaip verslininkai šiame regione. Mūsų universitete taip pat yra daugiausiai skiriama dėmesio verslininkystiai ir dėl to ši programa labai puikiai yra susijusi su mūsų regiono tikslais. Būtent daugiau dėmesio skirti MVI paramai. 17-18 tūkstančių smulkių vidutinių įmonių veikia mūsų regione. 98 procentai tų įmonių yra faktiškai mikro įmonės arba mažosios įmonės. Mes esame elitinė Europos partnerystės organizacija. Turime partnerių Junktinėje karalystėje, Ispanijoje ir Italijoje. šeštojo ciklo projektas, kurį pristatėme. Mūsų partnerystė dabar jau išsiplėtė įtraukiant ir Švediją bei Portugaliją. Pradėjome dalyvauti šiame projekte kaip Suomijoje esanti tarpininkų organizacija ir kaip buvo pasakyta anksčiau, nėra įmanoma gyvendinti tokios programos be partnerių kitose Europos vietose. Taigi mes išplėtėme savo partnerystę ir įtraukėme kitas šalis. Ir tada viskas įsibėgėjo. Taigi labai džiaugiamės savo partneriais ir kito, kitomis tarpinėmis organizacijomis, su kuriomis artimai bendradarbiaujame. Mūsų programa yra susijusi su turizmo srityje E, dirbančiomis smulkiomis vidinėmis įmonėmis. Kodėl taip yra? Todėl, kad mes manome, jog turizmo sektoriuje smulkios vidutinės įmonės turi gerinti savo vadybinę praktiką, joms reikalinga tarptautinė perspektyva verslo veikloje ir reikalingos nuomonės, išvalgos iš kitų šalių, kalbant apie produktų kūrimą ir jų teikimą į rinką. Turizmo plėtra taip pat e, prisideda ir prie regiono strategijų, kur, kurias vykdo ir mūsų partneriai savo regionuose. Pradžioje norėčiau labai pozityviai pasisakyti ir pasakyti, kad tai yra iš tiesų fantastiška programa, kur yra labai konkretus numatyti tikslai ir turiu pasakyti, kad dalyvavau daugelį projektų, bet šis yra tas Kur? Verslininkai iškart mato naudą ir nereikia ištisus metus laukti rezultatų. Iš karto ta nauda yra labai greitai gaunama. Mes taip pat e, gauname klausimų iš, iš verslininkų, ar negalima dar kartą sudalyvauti tokia mainų programoje. Taip pat e, netgi e, priimantys verslininkai pasinaudoja galimybę tapti naujais verslininkais ir nuvykti kažkur kitur ir pasimokyti. Vienas iš e, primančių verslininkų pasakė, kad jeigu valandą skiri naujam verslininkui, tai dvi valandas gauni gražos. Tai iš tiesų atsiperka tas laikas, kurį tu skiri tam, tai, tai, tam projektui ir tiems mainams. Keletas sėkmingų patirčių. Pirmoji yra iš dar vienos tarpinės organizacijos Suomijoje, kur jaunas verslininkas, kuris praleido laiko su primančiu verslininku, dabar atstovauja tai įmoniai Kinijoje. Taigi jie bendradarbiauja tarptautinėje rinkoje. O kitas pavyzdys iš turizmo sektoriaus, šis jaunas verslininkas Juka Katajaraho E, du mėnesius buvo nuvykęs į Ispaniją pagal mainų programą ir po to išplėtė savo verslo veiklą irgi Ispanijoje. Taigi dabar jis dirba ir Suomijoje, ir Ispanijoje, artimai bendradarbiaudamas su prieimusiais verslininkais. Prieš pat šiuos klausimus mes atlikome tokią greitą apklausą tarp e, organizacijų, tarpininkų organizacijų ir visiems tiems, kurie gavo pakvietimus lankytis tinklo susit... E, posėdžiuose praeitų metų vasario mėnesį mes išsiuntėme tuos e, užklausimus, 42 atsakymus gavome ir visi, dauguma jų sako, kad du, dvi valandas per dieną maždaug skiria tam verslininkų mainų tai programai. Ir taip yra šiek tiek kitaip nei pradžioje, nes pradžioje daugiau dėmesio reikėjo skirti reklamos, reklamai, programos e, e, sklaidai. O dabar jau reikalai yra įsibėgėję ir tie verslininkai jau gali tiesiog, na, šlūpų į lūpas perduoti tą informaciją ir apie programą. Ir dabar jau reklama nėra tokia reikalinga ir būtina, kas buvo per pirmąjį ciklą, kai mes dalyvavome, labai svarbu. Ir taip pat, aišku, viskas priklauso nuo verslininkų, nes aš turiu pasakyti, kad galėčiau išskirti kelias kategorijas, kalbant apie jaunus naujus verslininkus, kurie e, teikia paraiškas dėl dalyvavimo programuose. Čia dvi kategorijos būtų tokių verslininkų. Pirmiausia, trys kategorijos. Pirmiausia, tai tie, kurie tikri, yra tikri verslininkai, kurie turi iniciatyvos, kurie turi tikslų, nori pradėti verslą ir jie siekia tokio, kuo galima geresnio tobulo priimančio verslininko konkrečiam tikslui. Ir jiems jau kaip ir nereikia tokios didžiulės paramos iš mūsų pusės. Antroji kategorija būtų e, tokie nauji verslininkai, kurie yra motivuoti, turi motivacijos, tačiau jiems reikia pagalbos, paramos, rengiant verslo planą arba planuojant veiksmus su e, priimančiu verslininku, arba pagalbos reik, reikia dėl kalbinių dalykų teikiant parašką dėl dalyvavimo šioje programoje. Dabar trečioji kategorija tai yra tokie verslininkai, kurie norėtų, kad jiems viskas būtų padėta ant auksinės lėkštutės tai mums tos pirmosios dvi kategorijos yra primtinesnės. Trečioji kategorija, tai faktiškai jie parodo, kad jie tiek tikrai kažin ar yra tikrieji verslininkai. Jiems trūksta tos tokios iniciatyvos. Na ir pats sudėtingiausias dalykas šioje programoje, kaip parodė ir mūsų apklausos, būtent pritraukti primančius verslininkus. Bet aš manau, kad kai mes jau surandame tą priimantį verslininką, tada tas priimantis verslininkas nori priimti ir dar kartą, ir trečią kartą. Taigi tik pirmąjį kartą tą priimantį verslininką yra sunku surasti, o po to jie mielai tęsia e, savo tą programą ir mielai jo toliau dalyvauja. Tokia yra mūsų patirtis. Na ir antras dar iššūkis yra įvertinti rezultatus ar poveikį praėjus šešiems mėnesiams po tos mainų programos. Toje ataskaitoje tas naujas verslininkas turi pasakyti, parašyti, ar jisai nori iš karto pradėti savo verslą e, po, po tos mainų programos ar netrukus po mainų programos. Tačiau, o kas bus po to, praėjus pusėje ar metams po, po tos mainų programos? Ankstesnis kalbėtojas minėjo ir tai, kad reikia supaprastinti procedūras. Tai irgi yra svarbu. Ir faktiškai prašyčiau, kiek įmanoma, supaprastinti šios programos procedūras. Informacinių technologijų priemonės, kaip dabar administrat... viskas vykdoma tų priemonių pagalba. Čia yra šiokių tokių ir techninių problemų, jos yra sprendžiamos Ir pastaraisiais metais, man atrodo, jau ta priemonė pagerėjo. Bet vis tiek kai kuriems verslininkams tai sukuria problemų, ypač primantiems verslininkams, kurie norėtų, kad ta tarpinė organizacija atliktų tą visą darbą. Ir tarpinė organizacija turi jiems padėti sutvarkyti paraiškas ir atlikti visas tas procedūras na, dabar tie nauji jaunieji verslininkai, tai čia atvejs kitoks, jie yra labiau motivuoti ir tas techninės problemas jie patys išsprendžia greičiau. Dar kiti iššūkiai. Tarpinio organizacijų atstovai minėjo, kad yra biudžeto ribos, ypač teikiant tas stipendijas naujiems, tas, tas lėšas naujam, naujiems verslininkams, nes uh, pritrūksta lėšų ir tada naujiems verslininkams sakoma, na, reikia palaukti, kol prasidės naujas ciklas ir bus skirstomos lėšos tada. Ir kartais nelengva ir primančiam verslininkui paaiškinti, kad dabar tas naujas verslininkas negali atvykti, nes dar tas naujas ciklas neprasidėjo. Jis prasidės tik po pusmečio, tarkim. Taip pat yra tokių tarpinių organizacijų, kurios yra gan pasyvios, nepakankamai uh, jos aktyviai dirba ir yra tokių naujų atsirandančių e, organizacijų. Penktas ciklas pradėšių metų, prasidėšių metų vasario mėnesį. Ir aišku, užtrunka, kol susipažįstama yra su tomis IT priemonėmis ir panašiai. Tai tos naujos tarpinės, tarpininkų organizacijos irgi turi skirti laiko, kad e, toms naujoms e, tarpinėms organizacijams paaiškintų, kaip elgtis, kaip dirbti su tomis informacinių technologijų priemonėmis. Tarpininkų organizacijoms būtų naudinga įgyvendinant jaunų verslininkų pagal Erasmus programą projektus, būtų pirmiausia supaprastinti tas priemonės taip pat e, užtikrinti geresnį bendradarbiavimą tarp tarpinių organizacijų toje pačioje šalyje. Dabar, pažiūrėjau, Suomijoje yra tik tai trys tokios tarpinės organizacijos ir mes labai artimai bendradarbiaujame tarpusavyje. Mes rengėme bendraus pranešimus spaudai, reklamas organizuojame kartu, bet aš manau, kad tas bendradarbiavimas galėtų būti dar stipresnis ir, ir artimesnis. Taip pat pinigų e, skirimo sprendimai turėtų būti priimami per Europos partnerystę. Dabar 10 procentų yra numatyta, bet jeigu yra partnerių, kurie nedirba veiksmingai arba negauna, kuriems trūksta paraiškų iš naujų e, verslininkų, negauna pakankamai tų paraiškų, tuomet jie galėtų tuos pinigus per, pervesti tiems e, partneriams, kurie gauna labai daug paraiškų iš naujųjų e, verslininkų. Turėtų būti numatyta tokia galimybė. Na ir ko čia galėtumėme pasimokyti iš e, šios programos? Kaip buvo minėta anksčiau, aš irgi norėčiau pabrėžti, kad kartais pavadinimas programos yra klaidinantis. Nes daugeliu žmonių Erasmusas pirmiausia reiškia studentų mainų pro projektus ir e, jaunus verslininkus. Jauni verslininkai tai atrodo, kad na, turi būti jaunas amžiaus prasme, o ne jaunas patirties prasme, patirties versle prasme. Tai čia irgi toks klaidinantis veiksnys yra. Na ir mes norėtumėme pabrėžti bendras e, pateikimo į rinkos e, iniciatyvas tarp, organi e, tarp prašau, tarpininkų organizacijų. Tiesiog kiekvienoje šalyje bendrai tos tarpinės organizacijos turi reklamuoti tą programą. Ties tokių bendrų veiksmų. Taip pat artimas bedarbiavimas su verslininkų asociacijomis. Mes esame universitetas, tačiau mes gauname nemažai paramos iš verslininkų asociacijų, priekybos rūmų ir regioninių verslo centrų. Ir dabar per šeštai, šeštajam ciklui gausime paramą iš Europos verslininkų tinklo, tinklo padalinio Junktinėje karalystėje. Taigi mes tikrai linkę kuo galima artimiau bendradarbiauti su tuo tinklu. Kaip jau girdėjome, dabar programoje daugiausia skiriama dėmesio kokybei ir aišku, tai yra labai svarbu, turint omenyje dabartinę programos, dabartinį programos etapą ir planuojant į ateitį, bet norėčiau paminėti ir proje, šakinius tokius projektus, Kai yra pateikiama paraiška programai, projekto aprašymas, pavyzdžiui, mūsų atveju mes dirbame turizmo srityje, ir mes turime priimti paraiškas ir iš kitų verslo sektorių. Tačiau dėl akivaizdžių priežasčių mes jau daugiausia dėmesio skiriame konkrečiai verslo sričiai, turizmui. Taigi kyla dabar klausimas, ar mums galima susitelkti tik ties viena verslo sritimi. Ir taip pat reikia nepamiršti, kad per kitus ciklus ankstesnė tarpinio organizacijų veikla, nes kaip girdėjome, yra įvairių tų tarpinio organizacijų, ir aktyvių, ir pasyvių, ir tų tokių, kurie, kurios žino, kaip elgti su programa ir su verslininkais ir panašiai. Taigi į, tuos, į tą nevienodą patirtį irgi reikia atsižvelgti. Dabar, kai yra rengiamasi naujam ciklui. Ir mano kolegos siūlo ilgesnius projekto laik, gyvenimo laikotarpius. Dabar per šeštąjį ciklą 24 mėnesiai buvo numat, yra numatyti, prieš tai buvo 21 mėnesis, bet yra kalbama apie tai, kad projektų, ilgis, gali, projektų trukmė galėtų būti nuo 3 iki 5 metų, kad užtikrintumėme testinumas ir panašiai. Dabar dėl geografinės apriepties. Yra panašių iniciatyvų, tarkim, Europos Sąjungos ir Brazilijos, tarp Europos Sąjungos ir Brazilijos yra numatyti, numatytos e, mainų programos. Mes irgi tar, tarsi bandėme ten dalyvauti, tačiau ten 250 eurų yra numatyta mėnesiui pa, pagal tą programą ir mes supratome, kad tai mus nužudys, nes su tokia išmoka tai tikrai negalėsi pritraukti pakankamai verslininkų. Na, bet bent jau gerai, kad to, tokių, tokios iniciatyvos plečiasi ir aš reklamavau šią programą, pavyzdžiui, Pietryčių Azijoje, Vietname. Ir jie irgi labai susidomėjo ir nori imtis panašių iniciatyvų. Ir ten buvo taip pat atstovų ir iš JAV. Jie pasakė, kad irgi jie pasižiūrės, ar nebūtų galimybės panašias programas įgyvendinti tarp vietnamiečių verslininkų Junktinėse Amerikos valstijose, kaip juos būtų galima sutelkti ir padėti jiems dirbti. Taigi, dėkoju Jums ir norėčiau pasakyti, kad tokių programų reikia ir tai yra labai konkreti programa su konkrečiais tikslais. Ačiū. Yes, thank you very much. Uh... Labai ačiū. Man malonu, kad jūs patvirtinote, jog Europa yra lyderė ir kad Europos parlamentas e, patvirtino programą, kuri gali prisidėti prie nedarbo e, mažinimo. Dabar padiskutuokime, ar kas nors norėtų pateikti klausimų ar prašymų. Tai prašau. Edith Herzog. Dėkoju, ponė Rubikai jeigu parlamento narys dvi valandas klauso pasisakymų, tai turbūt tikrai jis nori ką nors pasakyti. Labai džiaugiuosi dalyvaudame šiame klausime. Mes pirmą kartą įrašėme pastraipą apie Erasmus jauniems verslininkams ir tai buvo smulkaus e, verslo akte pranešime. E, dėl e, šio akto aš buvau pranešėję ir pono Rubiko pražinė iniciatyva buvo paskelbta, kurie, prie kurios aš prisidėjau, pasirašiau pradėti bandomai projektą ir norėčiau pasakyti kolegams, kurie e, taip pat dirba biudžeto komitete, kad ši programa yra nepaprastai sėkminga ir tu gali pats praktiškai pamatyti praktinę naudą šios programos, paliesti, pačiupinėti ją. Aš, e, aš galiu pasakyti, kad mano man labiausiai patikęs pavyzdys buvo Lukos ledų gamintojas Italijoje, kuris dirbo su, jaunu, e, su jaunais vesnikais iš Ispanijos, iš Barcelonos, kurie nuvyko į Luką ir e, norėjo e, norėjo išmokti, kaip gaminti ledus su druska, sūrius ledus. Ir man atrodo, kad tai yra nepaprastai įdomu projektai gali būti labai novatoriški ir mano nuomonė jie turėtų tęstis. Dabar norėčiau paklausti komisijos atstovų pono Weinbergerio, kaip mes galėtume dar labiau populiarinti šį projektą, kovodami su jaunimo nedarbu. Manau, kad parlamentai, e, parlamentas e, tą iniciatyvą turėtų labai reklamuoti, tai yra pavyzdinė iniciatyva ir dar reikėtų ją labiau populiarinti. Taip pat manau, kad E, mes turime galvoti, kaip dar užtikrinti veiksmingumą. Apie tai kalbėjo ponas Ambrucini. E, gali būti, kad e, jaunas verslininkas dar pritraukia kitą jauną verslininką ir tai, tai pleičiasi projekto apreptis. Dar norėčiau net taip plačiai diskutuota e, klausimą paliesti, tai yra smulkių vidutinių verslininkų plėtimasis į Europą. Europeizacija, taip tar, kitaip tariant. Mes turime taip pat galvoti, kaip e, skleisti šią programą. Mes esame parlamentas, mes neturėtume nusišaldyti nuo šios programos sėkmės, nes uh, Parlamentas paklojo šios programos pagrindus. E, tai buvo vienas nedaugelių dalykų, kuris tikrai neprasidėjo komisijoje, bet ponas Weinbergeris ir kiti komisijos atstovai mums suteikė labai daug naudingos informacijos, tačiau manau, kad tikrai parlamentas gali pasidžiaugti, kad jis yra e, lyderis šios programos ir e, daug MVI dirba skaitmeninėje srityje, kultūros srityje, ekonomikos srityje. Ir kolegos tuose komitetuose galbūt nežino tiek apie šį projektą kaip e, kolegos pramonės ar biudžeto komitete. Tai yra tikrai sėkmės istorija, puikus darbas, labai sėkmingas. Reikia bandyti, e, kad jūs rastumėte daugiau jaunų e, verslininkų savo šalyse ir pasidalyti savo sėkmingą patirtimį. Labai ačiū, ponė Hercog. Tai rodo, kad tie pilotiniai projektai, kuriuos mes inicijuojame, yra tikrai labai sėkmingi. Ir aš tikrai norėčiau padėkoti koordinatoriams už visą paramą. Richard Bertman. Ačiū. Aš taip pat norėčiau pasidžiaugti tokiais projektais. Norėčiau pateikti klausimą ponui Weinberger. Gal galite papasakoti kokios, kokie yra skaičiai susiję su konkrečiomis šalimis. Pavyzdžiui, vyksta kažkokia programa ir kažkokia įmonė ten dalyvauja. Įdomu būtų sužinoti, ar ta įmonė po kelių mėnesių dar veikia, galbūt yra kažkokių tai specifinio aplinkybių susijusių su konkrečiomis šalimis. Ir dar vienas klausimas, ar yra kokiu nors minčių, kaip galima būtų šią programą gyventinti krizę patiriančiose šalise kaip Graikija, Portugalija, Ispanija. Tuose šalise yra tikrai labai daug jaunuolių, kurie neturi darbą ir galbūt ta programa galėtų paskatinti jaunuolius pradėti savo verslą. Gal apie tai būtų galima tikrai pagalvoti ir imtis konkrečių veiksmų. Ačiū, kolegė Trupel. Ačiū, ko gero nenustepsite. Jeigu man klausimas Mano klausimai panašus kaip ir e, mano dviejų kolegių. Manau, kad labai gerai yra pamatyti e, sėkmingą programos įgyvetinimą, kaip ir Erasmus programa, programa skirta studentams. Mintis sutelkti žmonės, užtikrinti mainus, e, švietimą jaunus žmonės. E, suvesti su verslu, su MVI, tai yra puikiai mintis. Aš norėčiau paminėti kitą svarbų klausimą, tai yra bandymai kovoti su jaunimo nedarbu. Ir komisijos pirmiausia norėčiau paklausti, kai ko dabar bandoma iš anksto skirti lėšas šiai problemai spręsti, galbūt daugiau bus bandoma dirbti ir su šia programa, nes reikėtų plėsti jos sėkmingą taikymą. Ir e, kai komisija e, rengia biudžeto prognozes, projektus, ką jūs ketinate daryti? Taip pat e, kalbėta buvo apie geresnę reklamą šios programos, informavimą apie ją, ką jūs galėtumėte pasiūlyti dabar siekiant tą užtikrinti. Taip pat yra šalių, kuriuose labai sėkmingai programa įgyvendinama, kitose e, ne taip, netokie geri rezultatai. Apie tai kalbėjo ponė Vertman, jį minėjo ir krizės apimtas šalis, kuriuose galbūt reikėtų dar labiau padirbėti. Ačiū, nematau, kad dar kas nors prašytų žodžio, taigi kaip pranešėjas ir aš norėčiau dar šio to pasitirauti pono Weinberger. Kiek reikia pinigų tam, kad 2014 metais būtų galima sėkmingai tęsti šią programą? Prašom, ponas Weinberger. The... Labai ačiū už tokį susidomėjimą, už jūsų pasiūlymus. Kaip sakiau, Dabar žiūrime į penkerių metų patirtį, bandome išsiaiškinti, e, kokie yra sėkmės elementai, kokios problemos. Jūs iškėlėte keletą klausimų. Mes galėsime į juos atsakyti tik tai, kai atliksime analizę, ypač kai galvosime apie ilgalaikį poveikį. Ne vienas e, vers, nėra verslininkų, kurie e, baigia nutraukia ryšius po penkerių metų, kai kurie po vienerių, kai kurie po trejų ir e, tiksliau tiek jie dar palaiko ryšius metų. Ir mes turime žiūrėti, kaip, ką jie galvoja po tų keleto metų apie savo patirtį. Mes atliksime tokį, e, tokią analizę, taip pat poveikio e, vertinimą, žiūrėsime į teisinį programos pagrindą. Uh, Ir suvokime, kad ekonominis poveikis gali būti didžiulis. Labai aiškiai analizė parodė, kad jeigu e, nauja įmonė sukuria dvi darbo vietas, jeigu primanti e, bendrovė plečia savo veiklą tarptautiniu mastu, dirba novatoriškai, taigi, tai, tai taip pat sukuria naujas darbo vietas. Mes e, apitikrai suprantame, kad nauda yra e, tikrai didelė, bet dabar reikia konkrečiais skaičiais tai įrodyti. Dar sureaguosiu į klausimą apie šalis. Taip, matote turbūt, kad 40 procentų ryšių yra tik tai su dviejomis, dviem šalimis. Ir gerai yra tai, kad tos šalys yra tos šalys, e, kuriuose krizė pasireiškia geriausiai. Tai yra Ispanija ir Italija. Tai yra susiję ir su programomis, su regionais tam tikrais jūs e, matėte vieną pavyzdį e, iš priimančios organizacijos, kuri yra iš pietų Italijos. Kai kuriuose šalyse poveikis programos didesnis, kai kur mažesnis, bet kitas klausimas yra pakankamai organizacijų tarpininkių. E, Kitas dalykas e, - sėkmė e, pateikus paraiškas įvairiuose cikluose, nes mes negalime visų patenkinti dėl to, kad trūksta lėšų. Kitas labai svarbus klausimas yra populiarinimas programos. Mes galėtume tą daryti, bet ar tai būtų produktyvu? Daugiau žmonių kreiptųsi, bet mes negalėtume patenkinti dėl biudžeto apribojimų tų visų paraiškų. Dabar galime daugiausiai 700 e, kontaktų užtikrinti per metus o beveik 2000 e, yra priimta pareiškimų duomenų bazėje, kurie gali būti suporuoti. Bet per, tai reiškia, kad e, ateinantiems trejams metams jau viskas užpildyta. Jeigu negausime daugiau lėšų, negalime labiau populiarinti tos programos. Taip reikia populiarinti programas dėl įvaizdžio, bet šiuo konkrečiu atveju tai nebūtų labai produktyvu. Dėl plėtimo į kitas šalis nuo 2007-2008 e, metų jau e, dalyvauja kitos šalis, apie 35 šalis yra. Kolegos iš Suomijos kalbėjo apie tai. Ir Mes taip pat galvom apie tai, kiek daugiau laiko skirti e, darbui su jaunais verslininkais. Ir kitas klausimas tarpinės organizacijos, kurios ne dvi, o penkias šešias valandas per dieną praleistų dirbdamos su programa, tada e, jos sukaups pakankamai patirties įgūdžių ir užtikrins našumą, produktivumą. E, tai nereiškia, kad reikia daugiau reklamos, bet reikia, kad e, laiku būtų padaromi teisingi dalykai. Mums reikia daugiau e, pinigų, e, geriau dirbti, kad būtume našesni ir taip galėsime siekti rezultatų. Taip, jaunimo nedarbas, kova su juo turėtų būti mūsų akcentas šiame kontekste. Mes matome, kad priemonės skirtos nedarbui mažinti, skirtos užtikrinti, kad žmonės galėtų kurti savo verslą, jau yra dėgiamos per pastaruosius 8-10 metų tai yra daroma. Ir daugeliu atveju buvo pasiekta gerų rezultatų, bet taip pat reikia užtikrinti e, galimybę joms išgyventi bent dviejus metus po įsikūrimo. Tokia programa galėtų padėti šiame kontekste, nes jau gerai esi pasiruošęs, tai mažesnė yra bankroto ar nesėkmės grėsmė ir mes turime galvoti apie masto poveikį. E, kitas dalykas - informacijos technologijos įgūdžiai. Tai yra priemonės, tai, tai reikia taip pat e, patikrinti, pa, sustiprinti. Bet kitas dalykas - komisija neturi pakankamai personalo. Mes e, patys turime ar biurokratinių, kaip juos pavadinti, administracinių reikalavimų. Uh, yra sunku kilnoti biudžetą tarp skirtingų konsorciumo narių. Egzistuoja ir finansinis reglamentas, kuris taiko mums griežtas sąlygas. Ir pasakysiu, kad taip pat komisijoje nėra pakankamai e, žmonių, kad galėtų išnagrinėti visus tuos poreikius, atsižvelgti į juos, stiprinant programą. Taigi mes e, nebeturime. E, pradžios, tų pradinių problemų, bet turime problemų dėl masto užtikrinimo. Kitas klausimas - specializacija. Mes neturime pakankamai biudžeto ir mes norime, kad kiekviena tarpininkė organizacija nuo 5 iki 6 valandų per dieną dirbtų. Tai reiškia, kad žmogui ten dirbančiam reikia mokėti atlyginimą. Dėl to negalime pernelyg daug plėstis į sektorius plačiaiti ir turime kol kas pasitenkinti bendruoju, bendru tokiu požiūriu. Bet viskas priklauso nuo skirų organizacijų kiekvienoje atskiroje šalyje. E, Grįžtų prie esminio klausimo, koks yra deramas biudžetas, finansavimas. Kaip sakiau, turime paraiškų šiems metams 35 milijonams eurų ir E, biudžetas e, yra 5 milijonai, taigi e, vienas prie septynių toks yra mūsų santykis dabar. Pastaraisiais metais mes apie 50 procentų patenkindavome paraiškų 17-18 milijonų eurų. 2013 metais mums tiek lėšų reikėtų 17-18 milijonų. Ir e, taip pat e, tai yra susijęs su programos populiarumu. 20 metams mes norime e, užsitikrinti 10 tūkstančių veslininkų per metus. Ir tada kyla klausimas, ar, klausimas, ar nereiktų skiriamų lėšų skaičių verslininkui mažinti, bet yra ir tam tikros ribos. Jeigu verslininkui mokama nuo 4 iki 5 tūkstančių eurų ir jeigu norima e, tarpininkėse pasamdyti pakankamai darbuotojų ir mokėti joms atlyginimą už darbą pilnų etatų ar panašiai, gyvenant projektą, tai yra ribos, kiek tu gali mažinti finansavimą. 7 e, tūkstančiai galbūt gali būti gera suma, bet e, pažiūrėkime aritmetiškai, 70 milijonų per metus sudaro e, bendra suma, o dabar yra 50 milijonų septyneriems metams, taigi ne 10 ar 20 procentų klausimas. Yra, reikia spręsti šią problemą. Taip pat komisijoje reikia padidinti žmogiškuosius išteklius, kita vertus turim būt, turime būti realistai, visko negalime pakeisti per vieną dieną. Uh, E, dabar yra prašoma sumažinti komisijos darbuotojus 15 procentų, taigi sunku tikėtis, kad e, mes galėsime padidinti tos žmogiškosius išteklius labai greitai. Reikia užtikrinti subalansuotą augimą, tai yra labai svarbu, o dabar noriu padėkoti Jums už paramą. Ir komisija sieks dirbti kaip galima sparčiau, kad mes galėtume plėsti mūsų sėkmę. Labai ačiū. Dar du klausimai o paskui baigsime diskusiją. Prašom. Ačiū. Keletas klausimų. Kroatija buvo įtraukta e, nuo vasario mėnesio į Erasmus ir jauniesiems verslininkams projektą. Yra vietinis kontaktinis centras tai yra Kroatijos ekonomikos rūmai. Ir iš tikrųjų mes labai daug tikimės iš šios programos, ypač e, tikimės rasti primančiuosius verslininkus, kurie galėtų primti mūsų jaunuosius verslininkus, tam, kad jie galėtų suprasti, kaip veikia rinka Europoje ir kaip galima atsilaikyti rinkos spaudimui. Tai iš tikrųjų labai svarbi E, programa, manau, kad jis susilauks didelio dėmesio. Dabar mes skleidžiame informaciją apie šią programą ir tikrai padėsime ir atitinkamoms komisijos tarnyboms e, remti kontaktinį centrą Kroatijoje ir kad tikimės, kad ateitie bus pateikta tikrai daug paraiškų. Kolegė Greslė, ačiū. Aš labai atidžiai klausiausi, kas buvo pasakyta. Buvo kalbėta ir apie biudžeto lėšų stumdymą iš vienos eilutės į kitą. Gal reikėtų daugiau e, konkretumo iš komisijos pusės. Ačiū, komisija vėliau atsakys. Dabar dar vienas kolega Kareka. Prašom. Ačiū. Aš irgi norėčiau pateikti labai paprastą klausimuką e, komisijos atstovui. Kokia yra šios programos įvykdymo kvota? Tiksliau, kokie yra konkretūs skaičiai, kaip įgyventinama programa? Pirmininkas, gal galite patikslinti, e, kokios sumos reikia 2014 metais tam, kad būtų galima sėkmingai gyvendinti programą? Kolega Weinberger iš Europos komisijos, prašom. Ačiū, aš norėčiau padėkoti uh, E, kolegai iš Kroatijos šiuo metu e, ieškoma tų tarpininkų, tikiuosi, kad netrukus viskas įsibėgės dėl ponios Greslė klausimą. Ačiū už tą klausimą. Aš dar e, noriu pasitikslinti, vėliau galėsiu atsakyti jūs konkretų klausimą dėl biudžeto. Uh, Pane Greslė, bet mane tikrai labai domina atsakymas. Jūs tikrai kuo greičiau man atsiųskite elektroninį laišką. E, pirmininkas, e, pane Greslė tikisi tiesioginės informacijos elektroniniu paštu. Panas Weinberger, pažadu, pažadu atsiųsiu laišką. Dabar dėl programos gyvendinimo konkrečių skaičių. Pirmaisiais metais tie skaičiai buvo gana uh, žemi dėl to, kad trūko patirties, trūko tarpininkų. Uh, Tuo pat metu norėčiau pasakyti, kad mes tengiamės orientuotis į rezultatus. Jeigu tarpininko organizacijos pasiekia tik, tarkim, 10 procentų rodiklį, tai be abejo, jo, jos neturėtų gauti 100 procentinio e, finansavimo. Tikriausiai su tuo sutiksite. Per pirmosius dviejus metus tas rodiklis buvo 25-30 procentų. Tokia yra e, mokėjimų kvota. Mes visą laiką laikome savo įsipareigojimų. Kalbant apie asignavimus įsipareigojimams, tai mūsų dabartinis biudžetas sudaro 120 procentų pradinio biudžeto, taigi jis buvo išplėstas. Kalbant apie 2014 metus, 2013 metais samata sudaro 70 milijonų, galbūt galėsime padidinti kitais metais 20 milijonų. Tikrai esame nusiteikę optimistiškai. Norime plėsti šią programą kiek tik tais tai yra manoma. Labai ačiū. Kaip už šį dosiją atsakingas pranešėjas, Noriu padėkoti visiems, kurie šiandien pas mus atvyko ir suteikė informacijos apie tą programą, kurią inicijavo Europos parlamentas. Džiugu girdėti, kad programa yra sėkminga. Na ir kitos šalis dabar šią programą iš mūsų kopijuoja. Tikrai ši problema padeda kovoti su užimtumu, kurti naujas darbo vietas. Taigi labai ačiū visiems, kurie prisidėjo prie šios programos sėkmės. Ir tikrai tikiuosi, kad ir ateityje ši programa bus sėkmingai tesiama. Labai ačiū, dabar perduotų žodį kolegijai Jutta Haug. Ačiū. Na, o dabar iš karto galime pereiti prie kitos temos, tačiau jie ta kita tema tikrai irgi yra labai svarbi ir vertinga. Jaunieji verslininkai jau įrodė, kad jie gali veiksmingai tvarkyti savo laiką, dirbo tiek kiek laiko, kiek jiems buvo skirta, ačiū už tai. O dabar mes galime pereiti prie mūsų kasmetinio susitikimo su agentūromis. kalbame apie tam tikrą trojkos instrumentą. Šiuo metu yra tikrai gerokai per daug europinių agentūrų, jų yra per daug, kad galėtumėm jas visas čia pasikviesti ir dar leisti visiems pasisakyti. Tam prireiktų kokių dviejų dienų. Taigi, jau kurį laiką vyksta vadinamasis trejato susitikimas ir trys agentūros kalba visų agentūrų vardu ir kalba apie tuos klausimus, kuriuos mes norime aptarti. Jos kelia klausimus, kurie e, e, e, aktualūs visoms agentūroms. Kalbama apie tai, kas vyksta gerai, tačiau, na, kadangi mums trūksta laiko, tai tam skiriama mažiau dėmesio. Labai džiaugiuosi jūs galėdama pasveikinti atvykus pas mus. Mes kalbėsime apie e, tą e, biudžeto projektą, kurį mums pateikė komisija. Be abejo, tame pasiūlyme yra numatytas ir biudžetas agentūroms. Taip pat mes pakalbėsime apie tai, ką komisija siūlo e, dėl agentūrų personalo. Na, e, ko gero, jūs visi žinote, ką šiaip manau apie komisijos pasiūlymus dėl personalo, bet vis dėlto, e, gal tai ir nuskambėjo negatyviai, bet manau, kad apie tai reikėtų pakalbėti. Pas mus atvyko Europos geležinkelio agentūros direktorius Marcer Verslip. Tikiuosi, kad teisingai ištariau jo pavardę, sako kalbėta. Nežinau, kaip taisyklingai ją reikėtų tarti. Uh, Taip pat pas mus atvyko Morten Kierum. Jis yra pagrindinių teisų agentūros įsikūrusios vienoje direktorius. Aš tikiuosi, kad jis pas mus čia atvyko ne dėl to, kad, tarkim, agentūra kaip nors ap, um, apkarpėjo teisės. Ir taip pat noriu pasveikinti Andriją Amon. Jis yra direktoriaus pavaduotojas iš ECDC. ECDC tai yra Europinis lygų prevencijos ir kontrolės centras. Sveikinu jūs visus. Na ir dabar norėčiau suteikti žodį ponui Verslyp. Prašom. Uh, thank you very much, Mrs. Haug. Dėkoju, ponė Haug. Aš esu bel, belgas ir mano pavardę gali, galima tarti ir verslyp, ir verslaip. Čia dėl to, kad šalis bikalbė, tai galima du variantus naudoti, tariant mano pavardę. Gerbimi komiteto nariai, norėčiau padėkoti Jums už galimybę pasikeisti nuomonėmis dėl 14 metų biudžeto ir bendro požiūrių gyvendinimo. Šiais metais vėlgi mes parengėme dokumentą dar prieš susitikimą ir tame dokumente detaliau išdėstome savo nuomonę ir pateikėme daug įvairių pavyzdžių apie galimą neigiamą 2014 metų biudžeto poveikį mūsų agentūrai. Jau dvi savaitės žinome, koks yra komiteto, atsiprašau, komisijos pasiūlymas dėl 14 metų biudžeto. Ir visos agentūros bando gauti daugiau informacijos ir išsiaiškinti, kas lypi po, tas, po tai skaičiais ir kokį poveikį tai turės mūsų darbui. Tačiau aš manau, kad šiandien galime tvirtinti, kad 2014 metais ir vėlesniais metais perspektyvos yra niūrios. Kai kurio agentūros yra labai apkarpytos, jų finansavimas yra apkarp, apkarpytas ir 2014 metais kai kurios agentūros gauna naujų uždavinių ir dabar jos yra jau įvardintos kaip Nu, nuosekliai dirbančios įmonės ir yra apkarpomas e, biudžetas žmogiškiesiems ištekliams. Yra numatytas vienas paketas ir kai agentūra gauna papildomų išteklių, kad galėtų atlikti naujus uždavinius, automatiškai tai reiškia, kad apkarpamas kitų agentūrų biudžetas, tačiau jų uždaviniai kaip ir nepasikeičia. Na ir dauguma agentūrų praranda 2 procentus arba daugiau darbuotojų 14 metais pagal etatų mažinimus. Šiuose ir kitose institucijose, kurios yra finansuojamos pagal penktąją kategoriją, nėra kompensavimo mechanizmo ir jeigu mažiau vienu, vienu procentu yra, apkarpamas biudžetas, tai nereiškia, kad kitos agentūros turi mažinti daugiau. Ir smulkioms agentūroms, ombudsmeno tarnybai ir panašiai, jo, jose nekarpamas finansavimas, o smulkios įmonės kaip Oša, Sipol ir čia personalas yra sumažintas daugiau nei 2 procentais. Tai reiškia, kad komisijos pasiūlymas reiškia, kad ne visur yra taikoma ta pati sistema ir mes galbūt tokio nuoseklesnio požiūrio norėtumėme, kai kalbame apie agentūrų biudžetus. Na ir reikia išsiaiškinti, ko pirmiausia tikisi valstybės narės ir ES institucijos iš tų agentūrų ir kaip jos saveikauja su valstybėmis narėmis. Žinome, kad daugelį valstybių narių vienas uždavinys, viena funkcija atliekama ir norima išvengti kartoti tą dalyką 28 kartus, tai sutaupo lėšų, tai yra svarbu. Taip pat norėčiau pabrėžti, pristatyti kelis pavyzdžius iš daugelio, kurie pateikiami mūsų dokumente. Pirmasis pavyzdys yra mokymo fondas. Čia kolegos paskaičiavo, kad šalia 2 procentų etatų sumažinimo dėl sumažinto biudžeto dar 7 procentais reikės mažinti personalą. Vertimo centre 4 procentais, jau šiais metais buvo sumažintas darbuotojų skaičius ir dėl to šios agentūros vadovai nusprendė, kad daugiau 14 metais mažinti personalo negalima, o komisija vis tiek dar pusantro procento siūlo sumažinti personalo skaičių ir nepaisant to, kad centras save finansuoja visapusiškai ir tai irgi yra labai svarbus aspektas. Taip pat turime nepamiršti, kad įstojo Kroatija ir Kroatija, tam, kroatų kalba tampa dar viena oficialia ES kalba. Kai parašėme parlamente balandžio mėnesį, e, kaip parašėme, Kai parašėme laišką parlamentui balandžio mėnesį, adresuotą ponui Šulcui ir kreipėmės į jį, kad reikia sudarinti finansavimo ir personalo poreikius įvairiose agentūrose. Taigi ponas Šulcas pateikė pareiškimą, bet pateikti pavyzdžiai patys e, kalba už save. Agentūros yra pasiryžusios siekti ko galima geresnių rezultatų, išvelgiant sudėtingą situaciją ir buvo daug imtasi pastangų siekiant, kad geriau būtų planuojamas, prižiūrima veikla, kad būtų e, rengiami skaidrus planai ir agentūros yra subūrusios tinklus ir artimai bendradarbiauja su komisija, taip pat mes vis daugiau bendradarbiaujame tarpusavyje, kad galėtumėme pagerinti darbo veiksmingumą ir pateikėme savo dokumente nemažai tokių pavyzdžių. Ir taip pat rodome, kad bandome atvarkytis kiek įmanydami su turimais biudžetais, bet vis tiek yra ribos viskam nes mažinant personalą tikrai pasiekti galima mažiau ir bendrame požiūrėje kalbama apie tą pagarsėjusį supaprastinimą ir taip pat reikia atsižvelgti ir agentūrų specif specifinius e, dalykus. Naujasis finansinis reglamentas ir personalo nuostatose yra bandoma žengti tą pačią linkmę. Yra su, padidinama administracinė našta agentūroms. Ir tai turi didelės įtakos agentūrų veiklai, operatyviniai veiklai. Mano kolega Išeka, tinklo pirmininkas, informavo jūs, kad negalime atlikti visų mums patikėtų uždavinių, Tačiau galiu pasakyti, kad visos agentūros susiduria su problemomis, kai reikia įgyvendinti uždavinius, turint omenyje 14 metų biudžeto pasiūlymą. Ir aš manau, kad taryba turi įvertinti, kiek pasikeitė situacija per vienerius metus. Jeigu biudžeto institucija mano, kad personalo, personalas ir biudžetas turi būti mažinamas agentūroms, tuomet turi būti nusinčiamas E, aiškus signalas valdyboms, e, rengiant 14 metų darbo programas, nes vienas sunkumų yra tas, kad kai yra mažinamas biudžetas, tuo pat metu uždavinių atsiranda daugiau ir kas kart, kai agentūra pateikia pasiūlymą atidėti tą mažinimą arba stabdyti veiklą, automatiškai atsakymas yra ne. Negalima to padaryti, nes tai yra visiškas prioritetas. Tačiau visa veikla yra prioritetinė ir tada nėra kaip apsispręsti. Ir aišku, tampa gan sudėtinga dirbti. Yra ir kitų priežasčių, kurios kelia nerimą, kalbant apie kitų metų biudžetą. Būtent atlyginimų indeksavimas ir europinių mokyklų finansavimas. Tai yra labai aktuolas klausimas kai kuriems kolegoms. Ir mes savo dokumente tas problemas pristatome ir aš jų daugiau nekomentuosiu. Turėjau galimybę dalyvauti susitikime dėl interesų konflikto valdymo. Pranešė Boinė Sajala Sender, kur ji rekomendavo, kad parlamentas atsižvelgtų į tai, kad vykdant taupimo programą, personalo apkarpimai ir užduočių paskirimas kartais sukelia didesnę interesų konfliktų riziką. Ir aišku, mes tam pritarėme, nes jūs ir mes puikiai žinome, kad turime rimtų interesų konfliktų valdymo problemų. Dėl to nepriklausomumas ir yra susijęs su tuo mums skiriamu finansavimu. Taigi dėl to agentūrų vertinimu 2014 metais numatytas personalo mažinimas tikrai neturėtų siekti vieną procentą. Dar viena problema dėl daugiametės finansinės programos. Nes tai nėra veiksminga planavimo priemonė, tai tampa kažkokiu tai ribojančią, kažkokią tai ribojančią priemonę. Ir tas atotrukis tarp agentūros realių poreikių rezultatų dar išauks, kasmet auks ir palaipsniui tiesiog nebus įmanoma decentralizuotoms agentūroms veiksmingai funkcionuoti. Taip pat norėčiau trumpai pasisakyti ir apie bendrai požiūrį ir komisijos veiksmų planą. Kaip žinome, veiksmų planas agentūroms, jame yra 90 numatyta veiksmų ir agentūros yra įtraukiamos į visų tų veiksmų praktinį įgyvendinimą tiesiogiai arba netiesiogiai. Mes tą darbą dirbame, nes manome, kad yra daug naudingų dalykų, kurių, kurie gali išiškėti ilgame procese, tačiau tam reikia daug e, išteklių ir dėmesio. Dabar darbas vyksta bendradarbiaujant su komisija ir aš norėčiau šiame kontekste pabrėžti, kad tas bendradarbiavimas yra labai pozityvus tarp agentūrų ir generalinio komisijos sekretariato. Tačiau agentūrams kyla problemų dėl tam tikrų nuostatų pritaikymo, kalbant apie kai kurių e, agentūrų nuostatų. Tai yra tam tikri moduliai ir reikia atsižvelgti į agentūrų specifiką. Dabar komisija pateikė du pasiūlymus dėl naujų agentūrų reglamentų, kuriuos e, svarsto atskiri parlamento komitetai ir tai susijęs su svarbiais bendro požiūrio elementais. Na, agentūros norėtų įsitraukti dialogą su, su parlamentu dėl tų esminių horizontalių klausimų ir galiausiai mes dėja supratome, kad nėra įmanoma tą padaryti, nes parlamentas yra atsakingas už skirtingas veiksmų plano dalis. Dėl parlamento 11 metų rezoliucijos dėl biudžeto įvykdymo agentų, patvirtino agentūrose. Mes labai džiaugiamės, kad parlamentas pripažįsta, koks svarbus yra agentūrų tinklas. Mes su Čepčiovičiumi bendravome ir kitais komisijos pareigūnais tuo klausimu. Ir tas tinklas mums yra labai svarbus. Tačiau reikalingos ne tik institucinės diskusijos, bet ir geresnė darna tarp įvairių agentūrų. Ponas Morten Kierom iš FRA agentūros perims agentūrų koordinavimo pirmininko pareigas kitais metais. Ir tai reiškia, kad keturiais žmonėmis jo darbuotojai, darbuotojų skaičius sumažės. Ir tikrai mes mielai su jumis bendrausime ir bandysime kiek įmanoma pagerinti valdymo kokybę, agentūrų darbo kokybę, tačiau dabar tikrai situacija yra labai sudėtinga. O ateities perspektyvos irgi nėra labai optimistiškos. Ačiū ir dabar žodis teiksiu kolegoms, jeigu jie nori kažką pridurti. Ačiū, ponia Hauk. Ja, um, vielen Dank. Labai ačiū. Man irgi atrodo, kad būtų geriau su, suteikti žodį visiems trims kalbėtams iš karto, na, o paskui jau galima bus užmėgsti dialogą uh, su kitais kolegomis. Ponas Kierum, prašom. Thank you, Madam Chair. Dėkuoju, pirmininkė. E, dabar neturiu ką papildomai pasakyti Manau, kad mūsų e, vadovas labai aiškiai pristatė visus agentūrų dabartinius iššūkius. Ta pati galiu pasakyti. Mes kartu parengėme šį pranešimą, dėl to jame atsispindi viskas, ką norime pasakyti. Labai ačiū. Na, jūs taip pat pateikėte ir uh, pozicijos dokumentą. Tikrai šis dokumentas yra puikus darbo pagrindas. Aš labai tikiuosi, kad visi komitetai su, kurie bendrauja su agentūromis, susipažins su šiuo dokumentu, pasigilins į jį, padarys išvadas Taigi ne vien tik tais mes biudžeto komitete apie tai turėtumėm kalbėti. Jūs paminėjote vieną dalyką. Kalbėjote apie kelrodį planą ir 90 veiksmų, kurie yra pateikti plane kartu su komisija. Tačiau jums trūksta dialogo su Europos parlamentu. Bet juk yra darbo grupė. Tiksliau, ji buvo, dabar jau nebeegzistuoja. Jau buvo suderintas e, bendras požiūris, visos trys institucijos e, patvirtino uh, E, susitarimą savo parašais ir tuomet e, darbo grupė šiame parlamente buvo panaikinta. Man atrodo, pats geriausias sprendimas būtų štai koks. Jūs turėtumėte parašyti laišką Europos parlamento pirmininkui. Ten turėtumėte nupasakoti visą situaciją ir nurodyti, kad jums reikia partnerio, su kuriuo galėtumėte bendrauti. Vėliau vyks. Uh, uh, Vėliau įvyks pasitarimas parlamente ir, ir mes nuspręsime, ką galima būtų padaryti. Tai bus padaryta frakcijų pirmininkų susitikime. Jūs sakėte, kad jums nepatinka Europos komisijos požiūris. Dėl 2014 metų biudžeto jūs teigiate, kad išvelgiate didžiulių pavojų, jog šis biudžetas neleis jums įvykdinti, įvykdyti visų agentūrų veikloje numatytų veiksmų. Komisija pateikė pasiūlymą. Noriu jums pasakyti, kad gali būti ir dar blogiau. Pažiūrėkite, kas vyksta taryboje. Taryboje vyksta ne tik diskusijos, bet ir teigiami vėl visokie pasiūlymai, kur bandama nurėžti agentūrų biudžetą. Jeigu jūs viską pasigilintumėte, tai tikrai išsigastumėte. Taigi, man atrodo, kad būtina skubiai kažką daryti. Na, nežinau kaip, kokiu būdu, bet tikrai manau, kad reikia imtis labai skubių veiksmų. Uh, Reikia eiti į ministrų tarybos susitikimus, pavyzdžiui, kur susitinka finansų reikalų ministrai ar už biudžetą atsakingi ministrai. Ir reikėtų pasižiūrėti, kas ten darosi, reikėtų susirinkti informacijos tam, kad būtų galima pateikti pagrįstą nuomonę. Taigi, tikrai dabartinė situacija yra siubinga. Siubinga. Ir noriu pasakyti dar vieną dalyką. Uh, Europos komisijai tenka tam tikra kaltė dėl to, kaip e, yra teikiamas pasiūlymas dėl agentūrų personalo. Kodėl? Europos komisija tarsi teigia, kad agentūros šių metų biudžete uh, gauna 4 procentus daugiau finansavimo negu kad ankstesniais metais. Bet dieve mano, pasižiūrėkime į praeitį. Mums iš tikrųjų reikėtų žymiai didesnio finansavimo. 2000 metais buvo tik devynios agentūros, 2012 e, metais buvo 29 e, agentūros, dabar yra praktiškai 33. Taigi, prašom. Ir tos agentūros nenukrenta iš dangaus. Aš jau nekartą kritikavau šį tekstą, kai kalbėjau su agentūrų atstovais. Tos agentūros juk nenukrenta iš dangaus. Agentūros egzistuoja, jos visos turi atitinkamą teisinį pagrindą. Komisija pasiūlė atitinkamą teisinį pagrindą agentūroms. Ir kartais ne vien tik tais. Um, mūsų prašymų kartais komisija tiesiog išranda tas agentūras ir vis dar jas išradinėja. Aš štai ir prieš keletą dienų e, girdėjau, kad komisija nori dar vienos agentūros, kuri kontroliuotų, kaip yra įgyventinami teisės aktai susijęs su aplinkos apsauga visoje Europoje. Štai norima dar vienos agentūros ir komisija tam visam visai neprieštarautų. Be abejo, e, komisija tikrai yra nepajėgi kontroliuoti, kaip tokie pasiūlymai gyventinami. Aš manau, kad tikrai mums reikėtų naiti tarybą ir pasakyti, visi turi taupyti ir mes turime taupyti, tai yra agentūros tegu taupo. Bet čia komisija tiesiog bando sunaikinti agentūras. Na, aš nežinau, kiek aš laiko dar būsiu atsakinga už agentūras. Uh, Bet komisija save piešia labai gražiomis spalvomis. Komisija atsikrato jai tenkančių administracinių užduočių. Jis sukuria, išranda, įsteigia vykdomasias agentūras ir komisija teigia, kad viskas yra žymiai veiksmingiau, kai veikia vykdomosios agentūros. Uh, ir penktą kategoriją galima e, patvirtinti dėl, nes lėšos paimamos iš veiklos biudžeto. Ir taip pat reikia nepamiršti, kad yra ir decentralizuotų agentūrų. Jos gauna vis daugiau užduočių, ne vien tik tais iš komisijos, kokio nors reglamento ar nurodymų dėka, bet ir teisės aktais. Uh, kuriuos tvirtiname ir mes. Bet teigiama, kad neturi būti daugiau personalo, daugiau lėšų. Bet kaip tos agentūros turėtų dirbti? Aš, tiesą sakant, e, esu pasibaisėjusi. Kągi, dabar suteiksiu žodį Dominik Krike. Ačiū, gerbiama pirmininkė. Ir dėkoju E, ponui Veslip už jo pasisakymą. Aš e, neatimčiau nieko iš jūtos žodžių ir mums kaip parlamento nariams, pirmiausia, biudžeto komitete kelia dėlį susirūpinimą e, tai, kaip naudojami ES ištekliai ir mes taip pat suvokėme, kiek yra ribojimų, bet mes kaip parlamento nariai dirbame čia ir kitose komitetuose, kad e, priimtume tam tikrus tekstus, kurie pagerintų ES integracijos procesus, sukurtų papildomą vertę ir tuose tekstuose atsiranda prievalių, kurios e, e, numatytos komisijai ir agentūroms. Pateiksiu keletą pavyzdžių, kurie yra susijęs su mūsų diskusijų esme. E, Pirmiausiai e, oro saugos agentūra. Tai yra e, agentūra, kurią reikia finansuoti, nes yra e, daug naudos, jei teikiant finansavimą, nes ji e, išduoda mm, sertifikatus ir panašiai. Ir e, iki 2017 metų reikės e, dar pasamdyti 50 e, ekspertų. Komisija yra pateikusi pasiūlymų, bet uh, jais siūloma sumažinti personalą. Ir tai turės keletą pasiekmių. Pirmiausia, pramonės veikėjams padidės kaštai oro bendrovėms ir tai sumažins jų konkurencingumą, o ši pramonė labai plečiasi ir e, dabar reikia galvoti joms, kaip restruktūrizuotis, kaip konkuruoti su trečiosiomis šalimis. Dar kitas blogesnis dalykas, mes ne tik susilpsnė ekonomiką sumenkinsime savo integracinės galimybės, bet taip pat valstybės narės uh, Pirmiausia, jungtinė karalystė nebetenka ekspertų Tai reiškia, kad e, priemonės e, horizontalios, kurios būtų užtikrintos, išnyks, mažinant personalą, nebeliks ekspertų šios srities agentūroje. Ir e, Dėl to, kaip sakiau, pramonė transportui oro išauks kaštai, tai kur yra nauda? Visiškai yra absurdiška tas pasiūlymas nuo pradžios iki galo. Biudžeto e, požiūrių, saugumo požiūrių ir ekonominių požiūrių tie pasiūlymai yra absurdiški. Kitas pavyzdys. Šiandien e, ponas Veslip e, yra geležinkelio agentūros vadovas ir tinklo vadovas agentūrų. Mes e, kalbėjome apie, e, apie geležinkelio transportą. Jis sukuria 10 procentų ES BVP ir tai yra susijęs e, su, kel, su ES piliečiais. Šis klausimas labai aktualus jiems. Dabar dėl techninių dalykų agentūrai bus perdotos visos e, funkcijos sertifikavimo tarpusavio e, saveikumo. Ir kokias turi priemonės ta agentūra, kad galėtų e, atlikti visas tas užduotis ir e, numatytas finansavimas, kuris tikrai yra nepakankamas. E, agentūra turės išduodama pažymėjimus kažkaip užsitikrinti autofinansavimą. Bet kiek padidės darbo krūvis, e, pareigos ir siūloma 20 procentų tik tai padidinti e, darbuotojus per penkerius metus bet pagalvokime, koks bus darbo mastas ir mes turime siekti, kad būtų užtikrinta kokybė ir vargu, ar taip bus. Ir e, taryba, parlamentas ir komisija turi dirbti vieningai, kad kažkokiu būdu e, tą nerealų pasiūlymą kažkaip pakoreguotų. Dabar reikėtų maždaug 500 uh, darbuotojų, kurie dirba 150. Reikia dar papildomų e, postų, kad būtų galima tą agentūrą, kad ta agentūra galėtų savo naujas užduotis įgyvendinti. Ir e, ekonominė biudžeto integravimo prasme taip pat tai neduoda jokios naudos, tai yra absurdiška. E, Ir dar blogiau yra tai, kad parlamentas ir taryba e, siekia tam tikros pažangos e, teisėkuros srityje. Bet mes dabar taip darydami tarsi visiškai atimame bet kokias galimybės iš tos agentūros. Kalbame apie reglamentus, apie E, direktyvas, bet tai neduos jokios naudos. Mes turime galvoti apie realybę ir derintis prie jos. Ir kaip sakė mūsų pirmininkė, agentūros yra e, labai svarbios, nes jos susijusios su ES mūsų darbo patikimumu, mūsų autoritetu ir mes nebeturėtume priminėti tekstų, kurių nebus visiškai galima įgyvendinti. E, taigi, Tokie yra dalykai, kurie labai svarbus mūsų institucijų gyvenimui. Labai ačiū. Iš tikrųjų išgirdome dar du puikius pavyzdžius. Dominik, jūs tikrai labai susipažinę su situacija. Yra ir daugiau pavyzdžių, nes tikrai yra daugiau ir agentūrų. Anna. Uh, ačiū. Pirminkė, ačiū už e, pasisakymus. Visiems svečiams dėkoju. Padėtis yra tikrai labai prasta. Mes turime prisiminti ir pripažinti vieną dalyką, kad dauguma agentūrų finansavimo yra skirta jų veiklai, ne administraciniai veiklai, ne administraciniams e, darbams. Taigi yra keista, kad jos turi dabar to, priklausyti nuo. E, karpimų, kurie sėsi su administracinė veikla, ne jų funkcijų atlikimu. E, buvo paminėta keletas pavyzdžių, dar galime e, minėti ir kitus, bet jeigu norime šioje srityje sutaupyti, tai reikia tą daryti atliekant vertinimą reikia, mes žinome, kad agentūros yra vertinamos visą laiką, stebima jų veikla ir galbūt reikia labiau struktūrinio pobūdžio sprendimų. Dabar yra vienas atvejis, e, CEPOL iš Britanijos yra e, perkeliamas ir turbūt bus sujungtas su Europolu. Tiek parlamente, tiek taryboje žmonės pasisako prieš tai galbūt tikrai būtų sutaupyta lėšų šiuo atveju, bet nenori niekas, kad įvyktų tas sujungimas. Yra ir kitų atvejų, kur sujungiant tam tikras agentūras būtų galima e, užtikrinti naudą, sutaupyti, bet labai sudėtinga e, tą padaryti, kai viskas yra paskirta tarp valstybių narių, kai norima, kad agentūra veiktų vienoje ar kitoje šalyje ir dėl to kyla dar daugiau problemų mm, restruktūrizuojant ar ką nors keičiant. Ir šiaip reikia skirti lėšas ir tai neturėtų būti keista, komisija e, pateikė pasiūlymą, kuris atrodo nėra teisingas. Mano mintis būtų kiekvieną agentūrą įvertinti labai atidžiai ir e, pasakyti, kad komisijos pasiūlymai nėra mums įstatymai, bet taryba labai dažnai pasiūlo bendrus apkaipimus, nesigilindama į konkrečius atvejus. Ir mes galbūt e, susidursime taip pat su tokiu dalyku čia. Dėl to yra sudėtinga diskutuoti apie tos dalykus. E, vieną klausimą turiu. Labai dažnai matome, kad agentūros pakliūva į bėdą dėl to, kad jų organizacinė struktūra nėra pakankamai išbaigta. Nemanau, kad šiuo atveju taip yra, bet praktinių problemų yra ir a, tikrai mažinimas biudžeto yra toks, kad jos, pavyzdžiui, nebegali priimti daugiau darbuotojų pagal savo struktūrą. Atsiranda tam tikras netitikimas. Ir norėtumėme sulaukti informacijos e, tuo klausimu, kadangi tai gali būti labai svarbu galiausiai. E, Taip pat mes e, turime užtikrinti, kad specializuoti komitetai žinotų, kaip svarbu yra mums gyvendinti mūsų e, užduotis ir reikia įvertinti poreikius deramai. Mes metams bėgant matome, kad kartais agentūrų problemos kyla dėl to, kad trūksta supratimo, trūksta uh, susidomėjimo jų veikla, jų veiklos pobūdžių, bet specializuoti komitetai vis geriau tai supranta, supranta, kokia yra situacija ir mes turėtume pasikliauti tuo, e, kad gautume informaciją. Aš taip pat mm, Manau, kad tarybai nelabai rūpi agentūros. Matėme tai, kai kalbėjome apie uh, E, bendrą supratimą, labai sunku yra užsitikrinti tarybos įgaliojimus, kadangi net nežino kartais taryba, ką, kokį požiūrį reikėtų e, pritaikyti kai kuriais atvejais. Ir manau, kad dažnai neteisingai yra daromas suplakant visas agentūras – neturėtų joms būti taikomas vienas biudžetas, nes agentūrų užduotys yra skirtingos, taip pat atsiranda naujų, kaip pavyzdžiui finansų priežiūros srityje. Ir tai yra mūsų nepaprastai svarbus prioritetas. Labai keista, kad kažkas naujo pradedama, o paskui e, pradedamas karpyti biudžetas. Taip pat manau, kad reikia specialiai paminėti agentūras, kurios gauna pajamas iš e, pramonės mokesčių. Ir taip pat reikia užtikrinti, kad e, taip ir būtų. Kai kas yra keista. Galiu pasakyti, kad parlamentas ką tik atliko, buvo užsakęs tyrimą, kuris atliktas e, dėl mokesčių agentūrams, dėl jų dydžio nustatymo. Buvo dvi agentūros, jų veikla išnagrinėta. E, OHEM, kuri visiškai išsilaiko, ir vaistų agentūra iš dalies kaip išėties taškas diskusijai dėl e, mokesčių agentūrams. Tai bus, mums reikia tam tikrų minčių, kaip ateityje dirbsime, reikia apibriežti principus, nu, nustatant mokesčius ir ateityje žiūrėsime, kas bus, pavyzdžiui, jeigu e, jų biudžetas yra perteklinis ar deficitinis ir reikia ati, e, užtikrinti, kad agentūros atitiktų kriterijus. Aš įsivaizduoju, kad jeigu viskas kaip dabar yra, tai daugiau agentūrų e, reikės finansuoti pirmiausia tų, kurios veikia finansų sektoriai ir mes turime apibrėžti tam tikrus kriterijus e, dėl to, kaip viskas bus daroma ateityje. Galbūt e, rugsėjį ar spalį galėtume komitete padiskutuoti apie tai. Taip pat e, reikia plačiau kelti klausimą apie mokesčių dydžio nustatymo. nustatymą. Bitte. Labai ačiū. Pane Greslė. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, mes kalbame apie dalykus, nors net, įvairius dalykus, nors neturime pasiūlymą. Visų pirma, dėl pareigūnų e, nuostatų pateiki, pakeitimo. Kalbama apie 40 dienų, 40 valandų darbo savaitę, kalbama ir apie tai, kad e, apie tai kalbama įdomu, kokie poveikiai tai turėtų agentūroms. Šiuo metu yra e, keičiamas pasiūlymas dėl agentūrų biudžeto ir mums būtų įdomu sužinoti, e, kokį poveikį turi agentūros e, biudžeto keitimui ar pareigūnų nuostatų keitimui. Būtų įdomu apie tai sužinoti. Jūta. Na, nežinau, kas atsitiks su ta darbo grupe, kurią jūs minėjote, pritariu tam, ką jūs pasakėte, komisija taip pat turėtų pagalvoti apie tai, kaip, kaip ji pati save vertina pasikeitusiame pasaulyje. E, komisija daug savo užduočių e, perdoda, bet tuomet kila klausimas, o tai kam ta komisija iš viso reikalinga? Uh, Man atrodo, kad tikrai turėtumėm apriboti agentūrų vei, e, steigimą. Komisija taip pat turi perimti kai kurias užduotis. Taigi, mes turėtumėm būti žymiai griežtesni dėl naujų agentūrų steigimo. Dabar jos labai sparčiai dauginasi. Man atrodo, kad iš tikrųjų reikia kalbėti ir apie teisinį pagrindą dėl agentūrų. Mes turėtumėm dalyvauti visose darybose dėl agentūrų biudžeto. Mes turėtumėm aiškiai pasakyti, kad mums kyla problemų dėl agentūrų teisinio pagrindo. Mes negalime visko da, taip atskirai išspręsti. Mūsų komitetas turėtų e, diskutuoti su taryba ir laikytis griežtos pozicijos, nes dabar matome, kad nuolat ir nuolat kila tos pačios problemos. Aš esu pasirengusi diskutuoti su taryba, mes puikiai padirbėjome ir taip pat galiu pasakyti, kad mielai dalyvavau uh, ir darbo grupės veikloje, susipažinau su daugybė dokumentų, žinau, kaip galima padėti agentūroms. Ir tikrai manau, kad mums reikėtų įgyvendinti tuos sprendimus, dėl kurių sustarėme. Pirmininkė. Na, tik tais nepavyko visko to prastumti taryboje. Aišku, toliau Monika. Ačiū. Aš Visų pirma, norėčiau pritarti kolegijai Jensen. Iš tikrųjų, ji kalbėjo e, teisingai, taryba ir valstybės narės yra labai užsispyrusios, kai jau jos įkuria kažkokią agentūrą, tau nebenori nieko keisti. Tiesiog neįtikėtina. Tarkim, dėl Cepolo. Ši agentūra buvo įsteigta ne komisijos iniciatyva, bet jungtinės karalystės iniciatyva. Na, nieko čia tokio, bet gal reikėjo iš anksto pagalvoti, kaip būtų galima panaudoti jau egzistuojančias institucijas ar Europolą ar Eurojustą. Uh, E, ar Frontexą policijos pareigūnų švietimui. Galbūt tas senasias agentūras reikėjo apjungti ar kažkaip tai tas užduotis paver, pavesti toms senosiams agentūroms. Na bet buvo įkurta nauja agentūra, vyko diskusijos. Bet e, tiesiog galbūt šiuo atveju uh, Jungtinė karalystė Bramshill mieste tiesiog norėjo parduoti kažkam. Tai pastatą ir štai buvo numa, e, įkurta agentūra to tikslu. Taigi, taip pat buvo nuspręsta atskirti žmogaus teisės nuo moterų teisų. Man atrodo, kad moterų teisės yra neatsiemai susijusios su žmogaus teisėmis. Ir man atrodo, kad abi agentūros iš dalies atlieka tą pačią veiklą. E, abi agentūros atlieka tyrimus, Galbūt tik tais yra kiek skirtingų niuansų. Taip pat kyla ir štai koks klausimas dėl Europos komisijos. Ingė uždavė labai teisingą klausimą. O kaipgi komisija apibrėžia savo vaidmenį, ką jį veikia? Aš, na, galbūt nenorėčiau e, e, komentuoti, kokia tai agentūra buvo. Uh, bet viena agentūra yra tokio paties dydžio kaip generalinis komisijos direktoratas. Ir iš tikrųjų tokia agentūra prilyksta ir yra didesnė negu kad šalies ministerija mūsų šalyje yra daug ministerijų, ten dirba apie 120 tūkstančių žmonių, bet tos ministerijos mažesnės negu kad agentūros. Man atrodo, problema yra štai kokia. Komisija aiškiai neapibrėžia, kokia veikla yra konkrečiai perduodama agentūroms. Na, pavyzdžiui, kalbant apie Europolą. Komisija tokios veiklos tikrai vykdyti negali. Europolas koordinuoja nacionalinių policijos institucijų veiklą. Tai tikrai ne komisijos užduotis. Taigi, tokios agentūros veikla yra prasminga yra ir daugiau prasmingų agentūrų. Įsivaizduokime, kad yra pateikiamas kažkoks tai skundas dėl uh, E, sukčiavimo PVM srityje, kai yra prarandami milijardai, bet galbūt e, e, tokios sumos yra prarandamas dėl to, kad, tarkim, Europolė trūksta už koordina, veiksmų koordinavimą atsakingų pareigūnų. Tai man tikrai dėl to tenka apgailę stauti. Ir būtent E, galbūt kol kas tik 10 procentų tokių sukčiavimo atvejų yra išsiaiškinti, nes trūksta kai kuriais atvejais personalo. Man atrodo, kad e, reikia kalbėti apie tokius dalykus. Pavyzdžiui, Europolas turi uh, E, kovoti ir su kibernetiniais nusikaltimais, bet Europolo pareigūnų skaičius sumažintas devyniais asmenimis. Tai ką tai reiškia? Nusikalteliai džiaugiasi, e, tiesiog siautėje, platinama vaikų pornografija, niekas to nekovoja. Puikumėlis, sveikinimai Europos Sąjungai. Ir kodėl taip atsitiko? Buvo sakyta, na, Europolas yra labai didelė agentūra, galima sumažinti pareigūnų skaičių, bet Europolas e, e, atlieka labai daug veiksmų, koordinuoja veiklą kovodamas, kovoje su organizuotu nusikalstamumu ir taip toliau. Jeigu mes norime, kad, tarkim, prokurorai tarpusavę bendradarbiautų, tai turi vykti per Eurojustą. Toliau dėl 40 valandų. ar galima uh, tai susijęti su personalo mažinimu. Man atrodo, kad dabar iš tikrųjų kai kuriams agentūrams tenka daugiau, uh, e, už, reikia daugiau dirbti, nes atsiranda vis naujų nusikaltimų rušių. Uh, Ir nors nėra galbūt primtas oficialus sprendimas dėl agentūros veiklos, bet matome, kad darbo krūvis tikrai uh, didėja ir tikrai vyksta absurdiški dalykai. Dėl 40 valandų, taip čia reikia konkrečių uh, perskaičiavimų ir taip pat manau, kad e, reikia išsiaiškinti, kokios užduotis tenka komisijai dėl ECA. Uh, ir užduočių, ir atsiprašau, mokesčių. Už registravimą iš mažos įmonės prašoma 9 tūkstančių eurų. 9 tūkstančių eurų kartoju. Ir mes su tokiais mokesčiais tiesiog žudoma, žudome mažas bei vidutinės įmonės. Sakome, kuo daugiau surenkama mokesčių, tuo geriau funkcionuoja agentūra. Bet tai tikrai E, labai skaudžiai atsiliepia mažoms bei vidutinėms įmonėms, tačiau niekas e, to neanalizavo. Įmonės nežinia, iš kur turi ištraukti tos pinigus, kad galėtų susimokėti. Taigi, man atrodo, kai kas dabar tikrai yra labai iškraipyta. Ir tikrai būtų įdomu sužinoti, ką jūs apie tai manote ir kaip tai siema su biudžeto klausimais. Uh, Ačiū, Monika. Jūs sakėte, kuo daugiau mokesčių surenkama, tuo geriau agentūra veikia, bet tai neteisinga, nes komisija nori padaryti štai ką. Įmonės turėtų mokėti už kažkokias tai paslaugas, ar, tai, ar kalbama apie EMA, ar apie EKA. Ir komisija nori apkarpyti ir tokias pajamas. Jeigu trūksta pareigūnų, pavyzdžiui, jeigu yra sumažinamas EMA pareigūnų skaičius, nors jie buvo išlaikyti būtent dėl surenkamų mokesčių, tai man atrodo neteisinga. Tiesiog trūksta naujovių, naujo požiūrio. Dar šis tas. Komisija šiuo metu e, siūlo tik tais e, ribotos trukmės e, kontraktus yra e, e, mokama e, žmogui tik 3000-3500 eurų per mėnesį. Mes negalime samdyti vadinamųjų temporary agents. Žmonės po poros metų grįžta į savo kilmės šalis mes, ir, ir būtent tokį modelį siūlo komisija. Taip iš tikrųjų baisu. Sako pirmininkė, mano klausimas būtų štai koks. Ar komisijos požiūris iš viso atitinka tas taisyklės, e, kurios e, turėtų e, galioti finansuojant kažką iš biudžeto, ar komisija nepažydžia šio principo? Komisija visose kategorijose uh, kurios susijusios su agentūromis, daro apkarpimus. Tarkim, vienu procentu, tarkim, vienu procentu sumažina e, personalą arba kai kuriuos pareigūnus tarsi perkelia į bendrą katilą ir iš ten paskirsto kitoms agentūroms. Uh, Nes štai galbūt kažkokia agentūra plečiasi, jai tenka daugiau užduočių ir reikia daugiau personalo. Ar iš viso tai yra įmanoma? Ar iš pirmos A kategorijos agentūros darbuotojus galima perkelti trečios kategorijos agentūrą? Ar tai įmanoma? Ar tai neprieštarauja įstatymui? Mums e, tai draudžiama. Jeigu mes turime per daug lėšų vienoje kategorijoje, tai mums draudžiama tas lėšas perkelti kitą kategoriją. Galbūt Inge Greslė klausimas man per sunkus, negaliu į jį atsakyti ir komisija jį... Gal komisija galėtų atsakyti? Ar kažkas iš agentūrų? Kaip pareigūnų nuostatų pasikeitimai įtakos agentūras ir kaip tai įtakos biudžetą? Gal galite pasisakyti. Gal ir mano klausimus galėtumėte atsakyti, prašom. Uh, thank you very much because it was. Uh, Ačiū. Diskusijos tikrai buvo įdomios. Kalbant apie agentūrų problematiką, pirmiausia, norėčiau padėkoti už pasiūlymus, nes uh, Mes sakėme, kad mums reikia tarpininkų parlamente ir mes tikrai parašysime ponui Šulcui ir paprašysime tokios galimybės. Jūs taip pat minėjote tai, kad valstybės narės ir taryba reikalauja, kad toliau būtų mažinamas agentūrų biudžetas. Galiu pasakyti, kad mes irgi bandome kiek išmanydami paaiškinti, kodėl mūsų uh, manimų reikalingi, reikalingas toks biudžetas, kurį mes siūlome, bet tai yra pavojinga. Nes dabar, kai jau yra pasiūlyti, ar čia pavyzdys būtų geležinkelio agentūra, po kelių metų mes galime būti atsakingi už riedmenų sertifikavimą Europoje. Ir kai kurios valstybės narės savo tokių agentūrų jau biudžetą apkarpė, savo tokių institucijų biudžetą apkarpė E, apkarpė ir ponui reikė norėčiau pasakyti, aš e, manau, kad pono reikė pateikti pavyzdžiai yra tikrai labai tikslus ir teisingi ir agentūros turi įplaukų kai kurios ir turi galimybę sukurti naujas darbo vietas, patikint tiems darbuotojams naujus uždavinius. Tačiau dabar personalo mažinimas yra taikomas pagal tą steigimosi planą. Ir tokia praktika yra pavojinga. Mes savo atveju e, turime daug pinigų skirti agentūros plėtrai, nes tai yra mūsų prioritetas. Tačiau numatytos priemonės mums neleidžia veiksmingai atlikti šio darbo. Taip pat ir tai, kad mes šiandieną siūlome naudoti ekspertų patirtį ir um, ekspertų darbą. Dėja, kartais tai mums kelia interesų konflikto riziką ypatingai, pažiūrėjau, sertifikuojant e, prie, e, transporto priemonės ir panašiai, riedmenis. Ir agentūroms sunku surasti tinkamą sprendimą. Pavyzdžiui, surasti inžinierių, kuris turėtų 20, amžių, patir, 20 metų patirties, kalbėtų trimis kalbomis, faktiškai tai yra sudėt, labai sudėtinga. Ir kažin, ar surasime daug tokių ekspertų, kurie leistų mums, kurie galėtų atlikti tuos uždavinius. Dabar dėl administracinių agentūrų išlaidų. Jau ir sakiau ir dar kartą tvirtinu, kad mes labai entuziastingai sutinkame tikslą dėl naujo požiūrio finansinėme reglamente ir personalo nuostatose tam, kad būtų supaprastintos taisyklės, kurios yra taikomos agentūrams, agentūrams nes, kaip žinote, mes turime laikytis visų institucijoms numatytų taisyklių ir kartais tai yra labai sudėtinga, ypač smulkoms agentūroms. Dėl 40 valandų darbo savaitės. Viskas yra labai paprasta. Su mumis turėjo konsultuotis dėl tokių taisyklių, bet taip nebuvo. Ir tos taisyklės, taisyklės buvo nuspręsta taikyti agentūroms dėl 40 valandų, galiu štai ką pasakyti. Mes mielai dirbtumėme tik 40 valandų per savaitę. Ir tas pasakyti ne apie visus darbuotojus, bet turiu pasakyti, kad personalas dirba kur kas daugiau nei 40 valandų per savaitę. Dėl kitų pastabų, kurias ir sakė parlamento nariai, aš manau, kad pritarėme tam, tačiau dar Mortonui norėčiau suteikti žodį, nes e, Mortonas irgi nori šį bitą pasakyti. Ačiū. Kelios trumpios pastabos. Atsižvelgiant tai, kas buvo pasakyta. Ir kaip yra suprantamas agentūrų vaidmuo, jų vieta institucinėje sąrangoje. Aš manau, kad čia reikia tikrai e, biškai, su truputį keisti požiūrį, nes mes tiesiog neižvelgiame to bend, bendros situacijos ES apie tai, kokius skirtingus uždavinius agentūros turi atlikti ir kaip tos agentūros prisideda prie bendro darbo. Viską būtų galima patoplinti tiesiog suprantant, kad kuo arčiau mes esame prie šalių sostinių, tuo sunkiau yra suprantamas mūsų agentūrų vaidmo. Ir taip, agentūros yra įvairiose Europos miestuose ir trojkoje mes irgi kalbėjomės apie tai, kaip mes galėtumėme padėti, kad būtų geriau suprantamas agentūrų vaidmuo. Toliau bendradarbiavimas su lyčių lygybės, tarp lyčių, lyčių lygybės instituto ir pagrindinių teisų agentūros. Ir ar reikalingos abitos agentūros, tai tikrai galiu patikinti, kad dėl administracinių klausimų, viešų pirkimų ir panašiai šios agentūros labai daug bendradarbiauja, taip pat ir dėl esminių kitų dalykų. Taigi mes tikrai vengiame bet kokio darbo dubliavimo. Uh, mes tikrai labai artimai bendradarbiaujame tarpusavį. Ačiū. Labai ačiū, Inge. Man reikėtų, kad ponas Prisa dar atsakytų, o paskui galėsime kalbėti apie taisomai biudžetą. Galbūt višalių pagrindus galite išspręsti jums rūpimą klausimą. Ačiū. Dėl 40 valandų. Mes tikrai labai daug dirbame, agentūros naudoja ir vadinamą flexitai. Man įdomu, kaip vyksta laiko apskaita. Man nepakanka tokių dviejų sakinukų, noriu konkretumo. Prašau atsakyti konkrečiai mano klausimą. Prašom, ponas Priser. You, uh, so on... Ačiū, ponė pirminkė, dėl flexitime mechanizmo, lankstaus, laiko, dar, lankstaus darbo laiko mechanizmo. Kolegos gal patys atsakys, kaip taikoma ši sistema. O aš grįšiu prie 14 metų biudžeto projekto ir kaip komisija būtent parengė tokį pasiūlymą, 23-ame tarp institucinio susitarimo punkte, kur kalbama apie racionalų finansų tvarkymą ir politinį susitarimą tarp tarybos parlamento ir komisijos, ten sakoma, kad visų institucijų steigimo planuose numatyti etatai, taip pat agentūros ir kituose organuose numatyti etatai turi 5 procentais būti sumažinti per penkerius metus. Tai reiškia, kad e, išauga darbo valandų skaičius iki 40 per savaitę ir komisija parengė šį pasiūlymą remdamasi tuo, kas yra numatyta susitarime dėl bi biudžeto. Taip, negaliu neikti, kad yra problemų dėl biudžeto prerogatyvų ir procesų, taip pat teisėkuros prerogatyvų ir procesų ir procesų kartais einama vienoda linkme, o kartais tie dalykai išsiskiria. Taigi, akivaizdu, kad kai yra agentūrų, kurios yra skirtingose etapuose, skirtingose, skirtingose stadijose, nes yra tokių, kurios neveikia, kitos tik įkurtos, yra tokių, kur, kurios buvo išplėstos dėl atitinkamų tiek teisėkros pasiūlymų ir tarybos bei parlamento sprendimų. Taigi poreikiai yra skirtingi. Ir bandant patenkinti tuos skirtingus poreikius, agentūrų poreikius, bendras žmogiškų išteklių skaičius maž, maž, mažinamas ir nes reikia kurti naujas agentūras. Ta galima daryti tik sumažinant darbuotojų skaičių kitose agentūrose. Taigi toks yra komisijos pasiūlymo kontekstas. Turime įvertinti poreikius, įvertiname poreikius ir išvelgiame galimybės. Na ir rezultatas yra atspindi, atsispindi 14 metų biudžeto projekto pasiūlyme. Uh, Aišku, turime būti nuoseklus, tai komisija tiesiog laikosi tarp institucinio susitarimo orientyrų. Ir ten nėra daromas skirtumas tarp naujų agentūrų, kalbant apie finansavimo šaltinį. Tiesiog kalbama apie visas ES institucijas ir agentūras. Ir aš čia pasakysiu, kad yra problemų su tomis agentūromis, kurios yra finansuojamos iš ES įnašų mes bandome pažaboti tokių įnašų didinimą ir taip pat, pavyzdžiui, ūkio subjektai moka tam tikras rinkliavas agentūroms ir tos rinkliavos yra įskaičiuojamos, bandant įvertinti realius agentūros poreikius. Dėl to irgi bandoma kažkaip gerinti ir save finansuojančių arba iš dalies save finansuojančių agentūrų veiksmingumo įvertinimą. Buvo pateikta pavyzdžių, kelių agentūrų pavyzdžių, kur buvo patikėti nauji uždaviniai. Ponas Rikė pateikė keletą pavyzdžių ir aš galiu pasakyti, kad aviacijos saugos agentūros atveju 2013 metais buvo 60, čia, 60 naujų darbo vietų numatyta, etatų numatyta, taigi, nes tikrai nauji uždaviniai buvo patikėti agentūrai. O laikotarpį iki 20 metų geležinkelių saugumo agentūrai, agentūrai irgi buvo patikėti nauji e, uždaviniai. Ir irgi buvo atsižvelgiama į tai, e, skaičiuojant e, asignavimus tai agentūrai. Dabar bandant e, tenkinti ateities poreikius, e, ponė Jensen, ponas Mairis taip pat kalbėjo ir apie galimybę sulėti agentūras, pažiūrėjau, Europolos Apollo atveju. Taip pat kitas agentūras galima sujungti, kai, kurios yra labai artimos. Ir čia dabar reikia kalbėti ir veiksming, apie veiksmingumą pagal disi, biudžeto disciplinos procedūrą ir taip pat nepamiršti ir teisėkuros procedūros ir proceso. Taigi kartais mums tenka suderinti labai prieštaraujančius tarpusavyje poreikius. Dar keli faktai. Kaip sakė ponia pirmininkė, taip, agentūrų skaičius išaugo iki 32 dabar jau 2013 metais. ES įnašų skaičius sumos nuo 2000 metų išaugo 8 kartus, kalbant apie išlaidas, ir 4 kartus, kalbant apie personalą. Ir atsakydamas į jūsų klausimą apie darbuotojų perkelimus ir e, lėšų perkelimus per kategorijas, tokių perkelimų nėra. Komisija siūlo vieną procentą dėl perskirstimo, bet taip yra bandoma sumažinti personalo skaičių steigimosi planuose ir numatyti naujus etatus kitų agentūrų steigimosi planuose. Ir tą galima padaryti tik numatant e, numa, sumažinant tuščių vietų skaičių agentūrose. Taigi nėra judėjimo, personalo judėjimo nėra. Tiesiog yra tam, tikros, tam tikri pakoregavimai, nustatant e, steigimuose planus atitinkamuose agentūrose. Ir yra kiekvienoje kategorijoje tam tikros lubos numatytos ir komisija siūlo taip orientacinių pagrindų šiek tiek uh, išskirstyti tas viršutinės lubas ir pagal tas viršutinės lubas visų agentūrų finansavimas e, turi būti įtrauktas į, į ta, tuos paskaičiavimus. Ir komisija pasiūlė naujos institucijos įkūrimą, tai Europos bankų gaivinimo valdybos įsteigimą, kuri dar bus viena šalia veikiančių agentūrų. Uh, Tačiau tai visapusiškai save finansuojanti agentūra. Na ir tose antraštėse, numatant tas e, finansavimo lubas, reiks e, įskaičiuoti ir visus poreikius iki 20 metų. Taigi trumpai toks mūsų yra paaiškinimas. Ačiū pirmininkė. Ja, vielen dank. Um... Ačiū. Mes priėmėme domin informaciją. Negaliu sakyti, kad jie džiaugiamės. Ačiū visiems. Tikrai negalime viskam pritarti. Ačiū visiems, kas dalyvavo diskusijoje. Ačiū trejato atstovams, kurie pasisakė. Ačiū pas mus atvykusiems direktoriams. Ačiū ir tiems, kurie nepasakė nieko, bet tikriausiai galvojo apie tai, kas diskutuojama. Ypač ko gero, Katrin kažką tai norėjo pasakyti. Kągi, ačiū visiems. Teskime biudžeto komiteto posėdį. Nes šiandien po pietų nebebus mūsų pranešėjo. Taigi, dabar kalbėsime apie taisomojo biudžeto projektą. Kalbėsime apie ketvirtą ir penktą punktus. Giovanni. Ačiū, Jūta. Aš kalbėsiu trumpai. Norėčiau paminėti visus taisomuosius biudžeto projektus. Kalbėsiu apie numerį 2, 3, 4, 5, ir kitus punktus, dėl kurių turėsime balsuoti. Visų pirma, dėl um, taisomojo biudžeto numeris 2. Tikriausiai prisimename ilgą istoriją, jau vyko politinis balsavimas gegužės 7 dieną. Balsavimas vyko dviem etapais. Visų pirma, dėl 3 milijardų. Na ir paskui e, buvo balsuojama uh, Dėl dar vieno papildomo biudžeto, gegužės 14 dieną, pavyko susitarti politinę prasme dėl e, taisomojo biudžeto projekto numeris 2. Po to, kai Liepos 9 dieną buvo patvirtintas biudžetas, tie 3 milijardai turėtų būti e, proporcionaliai paskirstyti visose tose eilutėse. Taryba pritarė tokiam teisamojo biudžeto projektui, tam, kad būtų galima vykdyti mokėjimus iki metų pabaigos. Teisamasis biudžetas, mano nuomonė, bus būtinas, turint omeny tai, kad reikės atlikti mokėjimus e, iki 2013 metų pabaigos ir mes manome, kad tai yra svarbi sąlyga balsuojant už ir pritarent teisėkuros paketui dėl MFF. Jis pasirodys rugsėjai. Atsiprašau, rudenį. Dėl to taisomojo biudžeto. Dar kolegoms norėčiau pasakyti, kad pakeitimus galite teikti iki Liepos 16 dienos 12 valandos. Na, o biudžeto komitete balsavimas vyks rugsėjo 5 ir paskui plenarinė sesija rugsėjo mėnesį. Dėl antro biudžeto, taisomo biudžeto tiek yra ir trečiasis taisomasis biudžetas. Jis yra susijęs su metiniu pertekliu. Tai yra 0,23 milijardo eurų, kurie turėtų būti gražinti valstybėms narėms. Na ir kalbant apie šį taisomąjį biudžetą, Tai čia kalbama apie e, tas lėšas, kurios valstybės, na, kurios yra siejamos su taisomo biudžetu numeris 2. Taigi, politinė prasme, taisomasis biudžetas numeris 3 yra susijęs su biudžetu numeris 2. Aš siūlyčiau ir šiuo atveju patvirtinti e, tarybos poziciją, kuri buvo suformuota Liepos 9 dieną arba patvirtintas komisijos pasiūlymas be pakeitimų. Ir šiuo atveju pakeitimus Dėl Europos parlamento rezoliucijos galite teikti iki Liepo 16 dienos. Balsavimas biudžeto komitete įvyks rugsėjo 5 dieną, o paskui klausimas bus perdotas plenariniam posėdžiui, tai vyks rugsėjo mėnesį. Toliau, kaip jau sakė pirmininkė Juta Hauk, yra ir taisomasis biudžetas numeris 4 ir 5. Kalbant apie ketvirtą biudžetą, tai jis yra susijęs su Europos komisijos pasiūlymu, kur bandoma sustiprinti e, kai kurias agentūras. Pavyzdžiui, yra paminėta GNSS agentūra, taip pat e, yra ir švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga bei ES teisingumo teismas siūloma uh, siūlomi pakeitimai dėl personalo. Ir komisija siūlo sumažinti biudžetą, e, ypač tai pasakytina apie Teisingumo teismo išteklius dėl GNSS. Mes siūlėme 20 e, pareigybinių postų, Dėl ECE e vėlgi mes siūlėme keletą papildomų postų ES teisingumo teismo atveju. Mes siūlome vieną generalinį advokatą ir septynis kabineto narius. Dėl teisingumo teismo dar norėčiau pabrėžti štai ką. Kolega Born yra atsakingas už šį skirsnį. Ir man atrodo, kad buvo uh, neatsižvelgta į prašymą įdarbinti devynis e, teisinius e, patarėjus. Vis dėlto mes esame pasirengę e, pritarti komisijos pasiūlymui dėl šių įstaigų personalo 2014 metų biudžeto. Dėl ketvirto taisomojo biudžeto pakeitimus galite teikti iki Liepos 16 dienos biudžeto komitete balsavimas vyks rugsėjo 5, na, o paskui galtinis balsavimas vyks plenarinėje sesijoje rugsėjo mėnesį. Toliau, taisomasis biudžetas numeris 5, jis yra susijęs su solidarumo fondo lėšų mobilizavimu po 2012 metų potvinių Slovenijoje, Kroatijoje ir Austrijoje. Siūloma 14,7 milijardo eurų Kolega Fernandas dar paskui paminės keletą su e, tuo susijusių klausimų. E, klausimas yra tikrai labai svarbus. Birželio 27 dieną buvo primtas politinis sprendimas taryboje, bet dėja, taryba dar nėra išreiškusi savo pozicijos Mes norėjome balsuoti Liepos mėnesį plenarinėje sesijoje, bet panašu, kad viską teks atidėti iki rugsėjo mėnesio. Taigi rugsėjo mėnesį e, plenarinėje sesijoje irgi balsuosime dėl šio biudžeto. Taigi tiek iš mano pusės. Tokios būtų mano pastabos apie taisomuosius biudžetus. Jeigu pirmininkė man leistų, tai aš norėčiau pateikti dar keletą papildomų komentarų. Jūs tikriausiai visi žinote, kad dėl mokėjimų jie vėluoja. E, taisomasis biudžeto projektas tvirtinamas pavėluotai ir dėl to komisijai kyla e, e, problemų įgyvendinant kai kurias programas komisija kai kuriais atvejais e, siūlo perkelti e, lėšas iš vienos biudžeto eilutės į kitą. Kai kuriais atvejais, ir beje mes norėsime, kad komisija to klausimą pasisakytų, panašu, kad e, kai kuriais atvejais mes turime tiesiog mokėti palūkanas dėl to, kad mes uždelsėme mokėjimus. Uh, ir nesilaikėme e, įsipareigojimų, kuriuos Europą prisijėmė. Na ir iš karto norėčiau e, paminėti. Šešioliktą dek. Iš pirmos A kategorijos iš, ten yra perkeliamos lėšos kadangi kol kas dar nebuvo patvirtintas teisomasis biudžeto projektas numeris 2, kad, dėl to, kad vėlavo 2013 metų biudžetas, toje e, eilutė nebuvo lėšų. Ir vėlgi ir šiuo atveju teks mokėti ir palūkanas dėl vėlavimo. Aš teigiamai vertinu tokį lėšų perkelimą, tačiau reikia kalbėti ne tik apie lėšų perkelimą, uh, E, reikės ne tik 10 milijonų eurų, bet taip pat e, iš tikrųjų to nepakaks 2013 metų mokėjimams. 7,3 e, milijardo netenkina, nepadengia visų programos poreikių, taigi tų lėšų nepakaks iki metų pabaigos. Dabar dėl 16 skirsnio. Ten yra numatytas tam tikras rezervas. Ko gero, kolega Olmajer labai gerai apie tai prisimena. Mes kalbėjome apie tam tikrą Šengeno paketo rezervą ir uh, Mes siūlėme apie 96 milijonus mokėjimų asignavimams. Na ir man atrodo, kad ko gero žinote, kad e, iš tikrųjų dabar yra visos sąlygos tam, kad būtų galima panaudoti lėšas iš Schengeno paketo rezervo. Taigi aš norėčiau paprašyti kolegų balsuoti už to, kad būtų panaudotos lėšos iš šio rezervo 16 kategorijai. Dėl 18 kategorijos čia kalbama apie humanitarinę pagalbą. Čia kalbama apie pagalbą e, Sirijai. Yra numatyti mokėjimai asignavimams ir mokėjimai įsipareigojimams. Tikrai 2013 metų biudžete trūksta lėšų šiai eilutei. Tikrai e, vis dėlto nepamirškime, kad žmonėms reikia padėti ir kad e, mes turėtumėm pritarti tokiam taisomajam biudžetui. Taip pat aš manau, kad reikia atsižvelgti į tos klausimus, reikėtų, kurias reikėtų spręsti skubiai. Dėl šio taisomojo biudžeto dar norėčiau pasakyti štai, kad ištekliai bus paimti iš kai kurių programų, kuriems buvo teikiamas prioritetas Europos parlamente, tai yra Latino Amerikai ir Azijai skirtos programos. Vis dėlto, kadangi yra uh, E, būtina kuo skubiau suteikti humanitarinę pagalbą, reikia panaudoti lėšas iš rezervo. Taip pat noriu pasakyti, kad šiuo metu mes peršime kai kurias programas ir kai kurias rezervus programai gyventinimai. Dėl 19 biudž teisomojo biudžeto kalbama apie 15 milijonų mokėjimų asignavimų ir 8 milijonus įsipareigojimų Kongo Respublikai. Tikrai būtina, kuo įmanoma, skubiau patvirtinti ir šį taisomą į biudžetą. Toliau, dėl 21 taisomojo biudžeto. Čia kalbame apie 21 milijoną eurų stabilumo uh, instrumentui. 2013 metų biudžete tam buvo numatyta nemaž... nedaug lėšų. Buvo numatyta 42 milijonais eurų mažiau negu kad numatyta anksčiau. Na ir aš siūlyčiau balsuoti už visus šiuos taisomuosius biudžetus. Noriu pasakyti, kad mes tiesiog bandoma užlopyti suknelę, kuri yra labai skilėta. Ir tai tik iš dalies galime padaryti. Bet vis dėlto mes kažkaip tai turėtumėm užtikrinti, kad programos bus ir toliau tęsiamos, kad bus teikiama humanitarinė pagalba, kuri yra būtina e, kai kurioms populiacijoms, kai, kurioms, e, kai kuriems žmonėms, kurie dabar susiduria su didžiuliamis problemomis. Pavyzdžiui, Sirijoje, Centrinės Afrikos Respublikoje, Konge. Taigi, manau, kad tikrai e, biudžeto komitetas e, turėtų balsuoti už šios taisomosius projekt, biudžetus. Ačiū. Pirmininkė, labai ačiū. Aš taip pat tikiuosi, kad šiandien po pietų, kai vyks balsavimas, tai komiteto nariai balsuos už. Dar labai trumpai kažkas prašo žodžio. Ponas Fernandas, Jose Manuel.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 2011 metais spalapritį įvyko tie įvykiai. Ir e, kalbėti apie e, gerą valią taryboje, bet e, atsitiko taip, kad viskas už, užtruko. Kalbame apie 40 milijonų ar panašiai. Slovenija labiausiai nukentėjo. 0,06 e, procentai BVP. Tokia suma nuostolių yra. Du šimtai keturiolika milijonų eurų, e, šeši procentai Tai yra dėl Kroatijos ir Austrijos. Trijų milijardų žalos riba nepasiekta ūkiui labai nukentėjo vis tik tai tos šalis nuo gaivalnės nelaimės ir taip pat kaiminės šalis. Apmokėjimo norma susi, sudaro 48 milijonus pagal trečią B kategoriją finansinio reglamento. Skaičius nėra toks e, didelis, taigi nebe reikėtų dėlsti išmokant ją. Aš tikiuosi, kad mes rasime būdų, kaip greičiau suteikti pagalbą, nes kitaip Europos solidarumo fondo poveikis, jo veiksmingumas nebus toks didelis, kad galėtume užtikrinti Europos piliečius, jog ištikus nelaimėms jie gali tikėtis pagalbos finansinės. Mes turėtume pademonstruoti solidarumą ir turėtume skirti tam išteklius. Labai ačiū. Dar labai trumpai. Na, o paskui žodis bus teiktas kitiems kalbėtojams. Lavija. Na, aš kalbu ne apie integraciją, aš tiesiog norėjau paprašyti e, pirmininkaujančios šalies, kai ko dėl 29 punkto. Norėčiau paprašyti 29 punkto net svarstyti. Papra, norėjau paprašyti pirmininkės nesvarstyti šio klausimo e, šiandien po pietų. E, mes tai galėsime padaryti rugsėjį. Pirmininkė, gerai, mes tą punktą išbrauksime iš darbo tvarkės vertėjai prašomi pasilikti papildomas penkias minutės. Aš pabandysiu labai greitai. Norėčiau kai ką pakomentuoti ar tiksliau paklausti komisijos dėl antros dalies antro taisimo biudžeto, nes taryba jau patvirtino pirmą dalį ir yra susitarimas patvirtinti antrąją dalį, bet aš suprantu, kad komisija turės pateikti naują biudžetą taisomo, projektą taisomo biudžeto Taigi, dvigubas mano klausimas. Kada bus pateiktas tas e, taisomasis biudžetas ir kaip įsivaizduojate, kada, e, tos, e, kokia, kada bus apibriešta riba, tai suma to pasiūlymo? Dėl to, ką sakė uh, ponas Levie, turime balsuoti dėl penkių pervedimų ir turime teigiamai balsuoti. Keturi iš jų susiję su mokėjimų dalykais ir su tuo, kad uh, laiku nebuvo patvirtinta. Ir kaip atsitiko, ar nebuvo pakankamai buvo skirta uh, asignavimų mokėjimams pradžioje? Uh, Per biudžeto procedūrą 2012 e, metų parlamente ir 2013 mes sakėme, kad reikia pakankamai mokėjimų skirti ir taryba turi dabar pasižiūrėti, kaip buvo padaryta, bet e, parlamentas žiūrėjo tai, ko reikia ir apie tai kalbėjo. Uh, mes dabar turime galvoti, kaip išmokėti laikų sumas, nes dėl pavėltų mokėjimų atsiras baudos. MVI laukia mūsų paramos taip pat e, ir kyla problemų dėl humanitarnės pagalbos teikimo. Ir nepamirškime to, kai prasidės e, darybų etapas kitas dėl kitų metų biudžeto. Mes turime suvokti, kokie yra suvaržymai pagal daugiau metą finansavimų programą. Ponas Plenkovič. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau. grįžti prie solidarumo fondo panaudojimo. Priminsiu pernykščių mm, nelaimių katastrofiškus padarinius Kroatijai, Slovenijai ir Austrijai. Kroatijoje nuostoliai viršė 11 milijonų eurų, nukentėjo 5 regionai, penkios teritorijos ir 800 tūkstančių žmonių maždaug. E, ši nelaimė buvo labai skaudi ir antrą kartą Kroatija prašo solidarumo fondo paramos dėl šių 2011 metų įvykiau pirmieji, kaip žinia, pirmoji nelaimė mus ištiko dešimtaisiais metais. Ir uh, prašoma 14,6 milijonų eurų, virš 40 bus skirta milijonų Slovenijai, Austrijai ir Kroatijai bus mažesnė suma. Bet mes e, biudžeto komitete kalbam apie tai pirmą kartą. Turime tokią situaciją ir norėčiau paklausti, ar būtų įmanoma, kad lėšas numatytos Kroatijai būtų padidintos. Aš nežinau, ar ponas Preser galėtų ir norėtų atsakyti. Prašom. Thank you. Uh, Dėkuoju, pirmininkė. Uh, pas, prieš paskutinę klausę uh, pateikė klausimą, kodėl mes, ką mes darysime su pervedimais. Tai bus todėl, kad 2013 e, metų biudžete lėšų yra nepakankamai ir e, prašoma papildomų asignavimo keimams antrajame biudžete, bet e, kol kas lėšos dar ne, netėjo ir tam, kad būtų e, galima įspręsti didžiausias problemas, aktualiausias, kaip sakė ponas Levie, mes iš vienos vietos į kitos, bandome e, perskirstyti, pervesti asignavimus mokėjimams, e, pasižiūrėdami tai, kur jų labiausiai reikia. Ir komisija e, žiūri į pirmąją dalį antro taisamojo biudžeto dėl antrosios dalies, dėl antrosios išmokos, procedūriškai antrasis taisomasis biudžetas E, prašo 11,2 milijardų, taryba e, pataisė jį ir tikimasi, kad su pakeitimais bus patvirtintas jisai rugsėjai. Komisija e, deramų laikų pristatys pasiūlymus dėl likusios e, sumos. Siekiama šiek tiek peržiūrėti išskaidimą tarp skirtingų biudžeto elementų, atsižvelgiant į e, laikinuosius pervedimus kurie skirti aktualiausiams problemams e, išspręsti, apmokėti 11,2 milijardai eurų. Tai yra suma, kurios reikia ir e, Niekas nebejoja, kad e, jinai kaip nors gali sumažėti tas poreikis. Ponas Plenkovičius klausė apie solidarumo fondo ir kruatai skiriamų lėšų. Sumos yra vertinamos atsižvelgiant į ES solidarumo fondo taisyklės. Tai kas yra, kam skiriama pagalba ir mes dabar kaip tik esame šiame vertinimo procese. Labai ačiū, ačiū vertėjams, kuriems teko dirbti ilgiau negu kad buvo planuota. Ačiū visiems kolegoms, o taip pat ir vertėjams, linkiu skanių pietų, skanaus. Dabar dėl koordinatorių posėdžių. Posėdis vyksta čia, šioje salėje antrą valandą.